I think we can start. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne damit die Sitzung unserer heutigen Ausschusssitzung. Pone ir ponas, pradėkime mūsų komiteto posėdį. Jeigu prieštaraujančių nėra, darbo tvarkės projektas laikomas patvirtintų. Dėl posėdžio protokolų, posėdžių, kurie įvyko rugsėjo 26 ir spalio 10-11 dieną, jeigu prieštaraujančių nėra, e, jie taip pat laikomi patvirtintais. E, Pirmininko pranešimų taip pat nėra, todėl siūlau iš karto perėti prie ketvirto darbo atvarkės punkto, kuris yra susijęs su tarybos pozicija dėl ketvirtojo geležinkelių dokumento rinkinio, rinkos dalimi, viešųjų paslaugų įsipareigojimų reglamentas, valdymas, apskaitos, norminimas. Visų pirma, turėčiau pateikti tokį procedūrimą pastebėjimą. 27 spalio E, plenarin, e, vadovaujant 63 e, straipsnių, yra numatytas štai koks dalykas. Tarybos pozicija turėtų būti įtrauktas, įtraukta į transporto komiteto darbo tvarkę kaip pirmasis darbo tvarkės punktas. E, taigi, aš ir norėčiau Jūs informuoti, kad e, tarybos pozicija mūsų transporto komitetui yra oficialiai pristatyta ir mes galime pristaty, e, pradėti antrąjį šio dokumento rinkinio svarstymą. Ir šiuo klausimu plenarinėje sesijoje bus galima balsuoti gruodžio mėnesį. Penktasis darbo tvarkės punktas - e, Europos aviacijos strategija. Pranešėjas e, Pavelas Telička ir dabar norėčiau suteikti jam žodį. Gerbiamas pirmininkė, ponai ir ponios, labas rytas. Ačiū už suteiktą žodį. Norėčiau priminti tai, ką aš jau esu pasakęs šiame komitete kad e, kartu su šešėliniais pranešėjais e, mes e, sutarėme dėl tam tikrų pagrindinių principų, kuriais norime kad būtų pagrįsta Europos aviacijos strategija. Mes sutarėme su tuo, kad tai turėtų būti strategija, o ne tai, kas jau dabar yra įtraukta į teisės aktus ir tai, kas turėtų būti E, įgyvendinama. Mes tiesiog e, turėtumėm iš šono pažvelgti, kokia turėtų būti aviacijos ateitis. Kitas dalykas. Kalba eina apie aviacijos strategiją. Ir šioje strategijoje mes turime atspindėti tam tikrus aspektus, kurie yra aktualūs e, aviacijai Ir tie dalykai taip pat yra susiję ir su kitų komitetų kompetencija. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į štai kokius dalykus. Kad e, kalbant apie pagrindinius e, tikslus, tai e, jie būtų štai kokie. E, saugumas ir sauga, E, sąsajų, jungčių užtikrinimas. E, taip pat e, mes matome, kad ir kaštų bei išlaidų klausimas tampa vis aktualesnis. Jeigu neklystų, yra pateikti 32 pakeitimai. Ir kuo aš džiaugiuosi, tai yra tai, kad mes įsaugojame mūsų poziciją ir įvedėme į nuomonės projektą e, tam tikrų elementų, kurie yra itin aktualūs e, Europos parlamentui. Taigi dar kartą norėčiau pasakyti, kad mes laikomės mūsų pozicijos ir e, laikausi nuomonės, kad pranešimas yra gerai struktūrizuotas, yra geras jo turinys. Šiuo atžvilgiu norėčiau pasakyti, kad e, džiaugiuosi bendradarbiavimu su bendra pranešėjais, su šešėliniais pranešėjais ir e, be kita ko bendradarbiauju su labai patyrusiais e, kolegomis. Džiaugu, kad daugelis jų yra moteris. Ir dabar ponas pirmininkė. Laikausi nuomonės, kad mes esame pasiekę pažangos šiame procese. Yra, pa, yra parengti 32 kompromisiniai pasiūlymai. Ir taip pat bus organizuojam, buvo organizuojamas vakar dar vienas šešėlinių pranešėjų posėdis. Mes sugebėjome aptarti daug dalykų ir pasiekti tokį e, preliminarų susitarimą, bent jau tarp mūsų. Ir liko dar mm, plus minus trys klausimai, kurie dar nėra e, išspręsti. Jų atžvilgių reikės konsultuoti su politinėmis frakcijomis, tačiau mm, įsivaizduoju, kad šį sąrašą gali papildyti po konsultacijų dar vienas kitas e, klausimėlis. Dabar norėčiau pristatyti Jums pagrindinius kompromisinius pasiūlymus, nes e, jau pirmojo posėdžio metu įvardinau e, pačius aktualiausius klausimus. E, dabar norėčiau išklausyti bendra pranešėjus, taip pat ir komiteto narius. Ir jeigu reikės, reaguosiu į šias diskusijas jų pabaigoje. Pone Kliūna, e, dėkoju pranešėjui už e, pranešimo projektą. Mano politinė frakcija gali jam pritarti. E, pranešėjas pristatė, kaip buvo organizuoti posėdžiai, posėdžiai su šešėlinės pranešėjais, kad buvo viskas puiku ir problemas, sakykime, galėsime pristatyti pačiose diskusijose. Diskusijose e, komitete jau buvo e, organizuotos. E, Ample komitetas pateikė jau savo nuomonę dėl socialinių klausimų, tad mes galime susitelkti tik į aviacijos klausimus. Dėl pačių pakeitimo pasiūlymų, juose kalbama apie tai, kad komisija, valstybės narės turi daugiau dėmesio e, skirti keleivių teisėms, e, ben, bendrojo dangaus projektui, e, kad aviacijos sektorius būtų konkurencingesnis ir kad visų pirma reikia susitvarkyti su vidaus problemomis ir tada E, būtų galima e, tvarkytis su kitomis problemomis, kurios, e, sakykime, kenkia mūsų konkurencijai su trečiosiomis šalimis. Toliau. Pradinėme Teličkos projekte daug dėmesio skiriame skrydžiams, skrydžio organizavimui, E, rašome, kad e, valstybių narių kompetencijos e, neturi būti pažeisto šioje srityje, tačiau reikia imtis papildomų veiksmų. ICAO asamblėje buvo organizuota Monrealėje ir apie tai taip pat kalbama nuomonės projekte. Ponas Telička kalbėjo apie jungčių klausimą E, tai tikrai yra aktualus dalykas. E, labai svarbu pasiekti regionus, nutolusias vietovės, salas. E, reikėtų mm, atkreipti dėmesį, kad yra daug regionų, kurie ženkliai priklauso nuo aviacijos sektoriaus. Iš principo, Man atrodo, kad pranešimas atspindi organizuotas diskusijas ir man atrodo, kad e, jas atspindi ir Europos ambicijas aviacijos sektoriuje. E, kalbu ne tik apie e, skrydžius, tačiau ir apie oro uostų infrastruktūrą ir kitus dalykus. Žinau, kad Ehm, šiame komitete mes turėsime balsuoti šio klausimo gruodžio mėnesį ir vėliau tikiuosi, kad bus galima balsuoti ir plenarnės sesijos metu. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai bei e, kolegoms šešėlėms pranešėjams už bendradarbiavimą. Dėkuoju. Ajala Sanders. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti pranešėją poną Teličką Ir norėčiau ypatingai padėkoti jam už jo kantrumą ir už jo labai tokį ramų požiūrį į darbą, nes iš tikrųjų šešėliniai pranešėjai dirbo labai sklandžiai ir pono Telečkos pozicija yra labai aiškiai, jis nori kalbėti apie ateičiai skirtą strategiją. Aš manau, kad taip pat labai svarbu yra nepamiršti, kokiais ramšiais turi būti pagrįsta šį strategiją. Todėl mes turime pabrėžti, kad mes negalime taikytis su nesažininga konkurencija, su trečių šalių vežėjais. ES šios problemos jau yra įspręstos. Bet nesažiningos konkurencijos e, pavyzdžių yra e, apstų už ES ribų. Mes taip pat norime kalbėti tai ir apie e, išmaniuosius oro uostus ir apie būtinybę juos visus sujungti. Tai yra labai svarbu ne tik galvojant apie bendrą mūsų transporto sistemos sanglaudą, apie jos vientisumą, bet ir todėl, kad tai gali mums padėti užtikrinti susisiekimą tarp atokiausių regionų. Ši problema yra itin aktuali Airijai, bet žinome, kad yra ir kalnuotų vietovių, kur ši problema, nepakankamo susisiekimo problema yra labai aktuali. Be to mes daug dėmesio šiame dokumente skiriame ir keleivių teisėms. Ir manome, kad naujos technologijos gali padėti mums užtikrinti didesnį skaidrumą ir geresnę prieigą prie pigesnių, konkurencingesnių bilietų. Dėl Gibraltaro buvo pasiektas kompromisas ir didžioji dauguma frakcijų jam pritarė ir mes taip pat galime jam pritarti. Yra dar neįspręstų klausimų. Vienas iš jų yra susijęs su socialiniais aspektais. Mes atsižvaldami į tai, kad komisija Europos parlamento prašymų nusprendė įtraukti Europos parlamentą į diskusijas dėl klausimų susijusių su socialiniu E, dokumentų rinkiniu, tam, kad būtų užtikrinta, kad į parlamento nuomonę būtų atsižvelgta. Reikia taip pat pritraukti ir jaunų darbuotojų į įvairius transporto sektorius, įskaitant ir į uh, aviacijos sektorių. Oro greitkeliai Jiems taip pat yra skirta nemažai dėmesio. Ir iš esmės aš manau, kad galima būtų pritarti šiam dokumentui, tai reikia tik tai užtikrinti, kad ši strategija leis kažkam nepaisyti galiojančių skrydžių, skrydžiams taikomų taisyklių. Jackie Foster. Aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai, kuris nuo pat diskusijų pradžios dirbo labai veiksmingai. Viskas buvo organizuota taip pat labai puikiai. Mes, kaip jis ir minėjo, puikiai bendradarbiavome. Ir mes vi, e, visi šešėlinė pranešėjai padarėme viską, kad galėtume parengti kuo geresnį dokumentą. Aš nekomentuosiu visko, aš tik pasakysiu, kad e, kai jūs skaitote šį pranešimą ir galvojate apie ilgalaikę strategiją, o čia kalbate, o šis dokumentas turėtų būti pirmiausia skirtas strategijai pamatysite, kad visi dalykai, prie kuriuos kalbėjo Vinas Dališka, yra įtraukti į šį dokumentą. Šis dokumentas e, taip pat e, e, nubrėžė tokį nubrėžė gairės dėl to, kokią kryptimį turėtume judėti į priekį. Jame nėra per daug pasakyta ir svarbu yra, kad jis net nėra 25 puslapių Šis dokumentas yra be abejo skirtas e, transportui ir visiškai e, teisinga taip pat jame šiek tiek paminėti ir socialinius klausimus. Nežinome, kad tai yra sektorius, kuriame dar e, darbo vietų kūrimo potencialas yra didelis. Mes taip pat paminėjome ir aplinkosaugos klausimus. Tai yra labai svarbu, nes žinome, kad tokie projektai, kaip, pavyzdžiui, švarus dangus, yra svarbus ir, ir svarbu, kad ir parlamentas dalyvautų primant sprendimus dėl Um, visų šių dalykų. Bendras Europos dangus taip pat yra svarbus projektas. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti, visą tai galima bus įgyveninti tik tuo metu, jei valstybės narės parodys pakankamai politinės valios. Šiam dokumentui gyveninti šiuo metu tokios valios nematome, ypač jei pažvelgsime tai, kaip yra didinami pajėgumai. Ir panašu, kad valstybės narės tikrai dar nėra pasiruošusios 21 amžiui ir nesuvokia ES kaip priekybos bloko, kuris turi prekiauti su visomis kitomis šalimis. Ir čia dar kai ką galima būtų patobulinti. Saugumas, e, jis buvo jau šiek tiek paminėtas ir pirmininkė. Mes e, žinome, kad e, saugumo užtikrinimo sistemos šiuo metu oro uostos yra labai sudėtingos bet manau, kad jos yra reikalingos, nes suprantame, kad saugumas yra labai svarbus. Tačiau tai reiškia, kad visos šios pastangos įmonėms ir kainuoja. Ir reikėtų taip pat spręsti problemas susijusią su tuo, kad šios sistemos ne visuomet yra patogios keliautojams, galima būtų reguliariai keliaujantiems asmenims. Uh, pasiūlyti gal kažkokią kitokią sistemą, nes mes norime užtikrinti, kad žmonės keliautų, nebijotų keliauti, nesvarbu, ar jie keliauja verslo ar poilsio tikslais. Mes visi sutarėme, kad aviacijos sektoriuje reikia užtikrinti konkurenciją, kaip Didrė ir sakė, yra ir kai kuriuom šalims įtin kai kuriuom šalims aktualių problemų, pažiūrėjau, airiai, airijos problemas minėjo kolegė nedideli regionai, jų uh, sujungimas su, su kitomis teritorijomis yra labai svarbus. Ir iš esmės manau, kad šis dokumentas yra geras, AKR frakcija galės jam pritarti ir aš taip pat tikiuosi, kad šis parlamentas ir, ši, ir šis komitetas pritars šiam dokumentui ir aš norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjai už tai, kaip jis dirbo su šiuo dosie. Dėkuoju, toliau Katalino Konešna. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėjai kolegos, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už šį pasiūlymą dėl pranešimo ir taip pat už tai, kad jis per šešėlinių pranešėjų posėdžius elgėsi labai konstruktyviai, jis tengiasi tikrai atsižvelgti į visų mūsų išsakytas nuomonės. Tačiau mes ne viskam vis dėlto galime pritarti. Mes suprantame, kad vienas iš pagrindinių šios strategijos tikslų, tikslų yra pagerinti įvairių teritorijų susisiekimą tarp įvairių teritorijų ir atsižvelgti į rinkos poreikius. Ir būtent šiam dalykui mes ir nepritarėme, nes panašu, kad pamirštama apie vartotojus, apie tuo ir apie tuos, kurie dirba aviacijos sektorėje. Be to, manome, kad reikia daugiau dėmesio skirti aplinkosaugos klausimams. Pone pranešėjo, mes gerbėme, gerbėme jūsų užsakytą poziciją, tačiau mes negalime jam pritarti, todėl kad manome, kad reikia geriau apsaugoti Europos piliečių teisės, pirmiausia, pirmiausia, būtų ir aviacijos sektoriuje dirbančių žmonių socialinės teisės ir tai yra aktualu visos, visoms valstybėms narėms. Mes turime užtikrinti, kad darbuotojai turėtų aiškias garantijas, kad kad nepaisant mūsų vykdomos politikos, žmonės nepraras darbo. Europos Sąjunga turi remti būtent šiuos e, tikslus. Ir jeigu uh, jūs nesižvelgsite mano pastabas, mes negalėsime, ko gero, per galutinį balsavimą pritarti šiam dokumentui. Ponas Šklerč. Ačiū, ponia pirmininkė, aš atsiprašau, kad aš šiek tiek pavėlavau, bet turėjau dalyvauti kitame posėdėje, kuris vyksta uh, šiuo metu. Dabar jums leidus aš norėčiau pakomentuoti pono Teličkos parengtą pranešimą. Šis dokumentas yra svarbus, rengti jį tikrai nėra lengva. Ir tą patvirtina ir tas faktas, kad mes nuolat atidedame balsavimą dėl šio dokumento. Aš norėčiau pasakyti, kad yra vienas svarbus dalykas. Tai yra tai, kad komisijos pasiūlymas buvo pateiktas tam, kad galima būtų sumažinti aviacijos sektorėje taršalų išmetimą. Bet aš tikiuosi, kad mūsų pakeitimai galės patobulinti dokumentą ir ištaisyti tas jo vietas, kurios mums netinka. Aš iš dalies galiu pritarti tiems klausimams, kuriuos mes kartu aptarėme šešėlinių pranešėjų susitikimuose. Bet aš vis dar, kad ir po tų susitikimų, turiu kelis klausimus. Ar galima būtų manyti, kad e, svarbiausia aviacijos sektorija yra užtikrinti galimybės gauti pe, e, pelną? Egzistuoja tarptautiniai standartai ir yra e, tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos nustatyti įpareigojimai mažinti taršalų išmetimą vis tiek nėra dar skirimas pakankamas dėmesys šiam klausimui. Reikėtų galvoti apie tai, kaip galima būtų uh, imtis priemonių tiek gerinant orlaivius, tiek gerinant uh, jų aptarnavimą žemėje. Nepamirškime ir dar vieno dalyko. Mūsų komitetas be transporto yra atsakingas ir už turizmą. Ir mes norime, kad žmonės, kad turistai atvyktų į ES. Ir dažniausiai šiandien žmonės keliauja lėktuvais. Ir mes žinome, kad aviacijos sektorius galėtų padėti mums sumažinti e, teršalų išmetimą net 45 procentais. Mane neramina šiek tiek tai, kad teikdami pakeitimus mes e, gal sutrukdysime gerai bendradarbiauti kai kurioms nacionalinėms įstaigoms. Gali atsitikti taip, kad kai kuriuose valstybėse narėse bandoma mus mažinti CO2 išmetimus e, keičiant kūrą. Bendras Europos dangus yra dar viena įdomi tema. Aš manau, kad mes turėtume čia pirmiausia atsižvelgti į geriausią praktiką. Arba bent jau tai, ką galima būtų apibriežti kaip geriausios praktikos pavyzdžius um, taršalų mažinimo srityje. Nepamirškime ir socialinių teisų, darbuotojų socialinių teisų ir keleivių teisų. Čia norėčiau atkreipti sudėmėsi į žmonių su negale poreikius. Įvairiarūšės transportas galėtų paskatinti žmonės naudotis kitomis transporto rušimis, tai yra ne, ne vien skraidyti lėktuvais, bet ir naudotis e, kitomis transporto priemonėmis. Mes pateiksime pakeitimų kurias apiminėsime mano užsakytas pastabas. Dar kartą norėčiau padėkoti ponui Telečką už puikų bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad per kitus šešėlinių pranešėjų susitikimus mes galėsime da, e, e, galutinai susitarti dėl visų kitų klausimų. Prieš suteikdamas žodį ponui Koch, aš norėčiau pranešti, jums, kad of, oficialus uh, komiteto pavadinimas iš tikrųjų yra transporto ir turizmo komitetas, bent jau vokiečių kalba, vertėjai turėtų būti naudoti būtent tokį jo pavadinimą, ponas Koch. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti ponui Teličką už puikų bendradarbiavimą. Aš norėčiau vis dėlto išsakyti tris e, tokias pastabėlės. Pirmiausia, antrasis kompromisas. Čia reikėtų daugiau dėmesio skirti bendram Europos e, bendro Europos dangaus projektų ir jo grėsniam gyvendinimui. 23 e, kompromisas. Čia taip pat gal reikėtų kai ką pakoreguoti tam, kad tiesiog nereikėtų kiekvieną kartą imtis naujų priemonių. Reikia tokios sistemos, kuri gebėtų prisitaikyti prie naujų grėsmių. Ir dar norėčiau atkreipti sudėmėsi vieną mano patiktą pranešimą, kuriame kalba eina apie mokymus skirtus orlaivių uh, technikams. Čia reikia atsižvelgti tai į e, tarptautinius standartus. Tai yra itin svarbu tokiame sektorėje kaip aviacijos sektorius. Aš taip pat dirbu ir užimtumo komitete. Ir aš tikiuosi, kad kad užimtumo komitetas e, patobulins tas pranešimo vietas, kurios, kurios yra susijusios su darbo sąlygomis. Pane Maisner. Ačiū, pane pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti panu Telišką Kolegos jau kalbėjo, kad tai yra tikrai gerai subalansuotas pranešimas. Ir kolegos daug apie ką kalbėjo, o aš norėčiau paminėti tik tai du dalykus, kurie man ypatingai rūpia. Privatos lėktuvai. Tai, tai dažnai yra nedideli lėktuvai. Paprastai, kai kalbame apie aviacijos sektorių, galvojame apie stambes oro linijas, bet nepamirškime, kad mūsų danguje skraido nemažai ir mažų privačių lėktuvų. Ir to negalime pamiršti. Toliau, oro greitkeliai. Man atrodo, kad Inės Ajala Sender jau kalbėjo, kad pati savoka oro greitkeliai yra tokia keista, bet man tikrai netrodo, kad, kad tai yra kažkokia nesąmonė. Mes matome, kad skrydžių vis daugėja. Ir aš manau, kad būtų labai gerai, jeigu mes Europoje sukurtume tokius oro greitkelius. Manau, kad tai būtų naudinga. Pati mintis juos kurti, aš suprantu, gal skamba gal kiek keistokai, bet man atrodo, kad vis dėlto jie nusipelno mūsų dėmesio. Ir dėkoju kolegoms, kurie kartu dirbo, rengdami šį dokumentą. Izabelė Dumonti. Tai tai Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjų, šešėliams pranešėjams e, už atliktą darbą, už kompromisus. Norėčiau pateikti vieną pastabą, kuri yra susijusi su regionais. Man atrodo, kad regionai yra labai svarbus, kalbant apie E, regioninę e, plėtrą, apie turizmo e, sektoriaus plėtrą. Na, laikausi nuomonės, kad labai svarbu užtikrinti didesnį lankstumą, teikiant valstybės pagalbą regionams. Taip pat nereikėtų pamiršti, kad reikėtų padidinti ribą E, kuri yra taikoma, e, sakykime, pranešimams apie gautą valstybės paramą e, viešoms paslaugoms teikti. Turiu omenyje 20 kompromisą. Labai svarbu, kad čia minimos duty free paslaugos, kurios labai svarbios užtikrinant tvarų Europos oro uostų veiklą. Dėkui, ponė pirmininkė, dėl to, ką pasakė kolegė Maisner. Dabartinėme reglamente sakoma, kad regioniniai, regionės problemos jau yra aiškios ir iš to, ką rašo pranešėjas, galime suprasti, kad ieškoma sprendimų nelegaliem skrydžiam. Aišku, galbūt galima Mm, sakyti ir minėti tą regioninių transporto kamščių terminą, bet reikia aiškiai žinoti, ką čia komisija turi galvoje. Noriu tik pabrėžti, kad tai yra problema e, komisijos generalinio direktorato, MUV generalinio direktorato atstovas. Dėkui pirmininkė, pirmiausia komisijos vardu Norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Teličkai, už parengtą pranešimą, kuris bendrai įmant mm, palankiai vertina komisijos aviacijos strategiją. Ir džiaugiuosi taip pat, kad pono Teličkos pranešimui šiame komitete yra plačiai pritariama. Tai labai svarbu, kuo greičiau ir kuo geriau įgyvendinant oro transporto strategiją. Kalbant apie pakeitimus, dar nematėme kompromisų, bet kaip galėčiau tuos e, pakeitimus pakomentuoti išorės politiką ir tarpusavio junglumas. Tai išorės politikos rytyje veikiame sparčiai, pradėjome dėrybas su trečiosiomis šalimis pagal tos įgaliojimus, kurie mums buvo suteikti birželį ir sąžininga konkurencija, aišku, yra tarp aptariamų klausimų. Taip pat mes e, norime pakeisti senąjį 868 reglamentą ir tikimės naują pasiūlymą e, kuo greičiau kitais metais pateikti, kalbant apie regioninį uh, Mm, junglumą, apie regioninės tarpusavio sąsajas, tai norim pabrėžti, kad komisija sako, kad tas junglumas <clears throat> įvairiose ES regionuose, taip pat ir nutolusiuose, yra labai svarbus, nes tų nutolusių regionų mm, be jungčių nepasieksi. Ir pati pramonė palankiai žiūri į tokią būtinybę ir taip vadinamas uh, transportas nuo taško į tašką yra plėtojamas, tai yra keliaujama ne per tarpinius oro uostus, o stengiamasi, kad atsirastų tiesioginės galimybės nuvykti iš taško į tašką. O kalbant apie pajėgumus ir apie regioninius oro uostus, tai aišku, kad mes turime turėti pakankamą m, mm, pajėgumą, kad patenkintume poreikį, bet neturime, aišku, viršyti e, tos pasiūlos. Tai yra, turime investuoti, kai tai būtina, bet neturime per daug regioninių oro uostų pristatyti, kad jie nestovėtų tušti. Yra ES fondai per EFSI, yra taip pat viešųjų paslaugų teikimo prievalės ir visa tai tikrai prisidės prie geresnių uh, sąsajų tarp regionų. O kalbant apie bendrą Europos dangų, tai norėčiau pasakyti, kad mus irgi labai neramina, kaip ir jūs, e, tai kad nėra pažangos SIS2 plus. SES2 plus e, pasiūlyme e, dangaus autostrados. Manau, kad ši koncepcija yra labai įdomi, mes ją pasigilinsime. Triukšmo tarša ir kamščiai ore. Kiek supratau, kad transporto, oro transporto magistralių tikslas yra pagerinti judėjimą oro transportui, kad lėktuvai neskraidydami ratais galėtų tiesiai skristi iš vieno taško į kitą, ten, kur jam reikia. Nes dabar yra tokių vietų, tokių plotų danguje, e, kurie priverčia lėktuvus apvažiuoti jas ir tuo būdu pailgėja ir skrydžių laikas, ir padaugėja išmetimų ir visų kitų su to susijusių dalykų. Dėkui, dabar noriu stikti žodį ponui Teličkai, pranešėjui. Aš pabandysiu sureaguoti į kai kuriuos kolegų komentarus, už kuriuos noriu padėkoti ir šešėliniai pranešėjai ir kalbėję kolegos patvirtino ne tik tai, kad yra gera darbo atmosfera, bet iš principo mūsų bendras požiūris sutampa. Dabar kaip galėčiau pakomentuoti tai, ką išgirdau. Dangaus autostrados. Čia pasiremsiu komisijos pasakymu. Taip, čia kalbame apie laisvą e, judėjimą ore. mes šešėliniai pranešėjai esame sutarę dėl šios koncepcijos, bet čia turiu paminėti tai, ką sakė ponia Jala Sender, kad tai neturėtų niekaip paveikti darbuotojų teisių, teisių į streikus ir taip toliau. Ir aš tą patvirtinau. Tai yra tokia nuostata tikrai niekaip nepažeis kitų nuostatų. Ir aš manau, kad ateityje turėtume apsvarstyti tą oro automagistralių ar oro greitkelių e, savoką, nes tai leistų e, užtikrinti sklandesnį aviacijos srautų judėjimą, geresnį junglumą, o kalbant apie transporto trūkdžius, tai tie trūkdžiai nereiškia streikus, tie trūkdžiai nėra susiję su su streikais darbuotojų. Tai gali būti, pavyzdžiui, žemės drebėjimai ar kokie kiti panašus dalykai. Ir čia turiu pasakyti, galbūt kadangi pono Škeller vakar nebuvo, tai negalėjau to klausimo apsvarstyti, galbūt dvi šalių pagrindų tą apsvarstysime, nes tie dalykai, kuriuos jis šiandien minėjo, yra svarstomi ir aš manau, kad rasime sprendimą. Mes tiesiog remiamės tuo, kas šiandien yra ir turėdami galvoje taip pat, kad ne viskas, kas turėtų būti įgyvendinta, šiandien jau yra įgyvendinta. Toliau socialiniai aspektai. Ne vienas kolega tą paminėjo. Ir iš tiesų aš sieksiu, kad kompromisiniuose pakeitimuose šie klausimai atspindėti būtų. Klausimas tik yra, ar mums leistis į smulkmenas ar ne nes neužmirškime, kad kalbame apie aviacijos strategiją, su tuo yra susiję dalykai, kurie nėra tiesiogiai transporto srities dalykai, juos reikia paminėti, bet manau, kad neturime leistis per daug į detalės. Tai galbūt, nes kaip norėjo šešėliniai pranešiai, kad dokumento struktūroje labiau matytųsi socialiniai klausimai, tai tikrai pabandysime tą užtikrinti. Ir dar ką norėčiau pasakyti dėl sažiningumo. Ir taip mes norime, kad komisija peržiūrėtų 868 reglamentą, o kalbant apie dvišalius susitarimus, tai norime, kad juose būtų sąžiningos konkurencijos nuostatos. To mes iš tiesų reikalaujame. Išklausiau e, S socialistų ir demokratų e, frakcijos kolegų e, dėl to sažiningumo užtikrinimo, taip pat ir, pažiūrėjau, perkant bilietus ir taip toliau. Periferijos, periferiniai regionai ir oro uostai tose periferiniuose regionuose. Ką apie tai galėčiau pasakyti? Manau, kad turim siekti geros pusiausviros. Taip, tie e, regioniai oro uostai yra svarbus, bet ką aš turėjau galvoj, tai tai, kad tose labai integruotose e, teritorijose, kur yra labai daug oro uostų, kur yra didelė oro uostų koncentracija, e, turime naudotis ir kitais transporto mm, sprendimais, kitomis transporto galimybėmis, naudotis tarp modalių E, transportu, ne tik oro uostais, neužmiršti kitų transporto rūšių. Ir neturime užmiršti ir tų oro uostų, nes jie yra ir jais puikiausiai galime naudotis. Buvo paminėtas Gibraltaras, bet pačiam tekste Gibraltaro nėra. Ir tai, ką taryba blokavo, dėl to mums pavyko susitarti ir, ir mes pasiekėme konsensuso, dėl to džiaugiuosi. Ir dar keletas pastabų. Gaila, kad ponios Konečnos nebėra. Jis nedalyvavo ir mūsų posėdžiuose, tai dėl to negalėjom išklausyti jos požiūrių. Jos požiūrio, o tai, apie ką jinai šiandien kalbėjo, yra tekste ir viso to logiką aš jau šiandien paaiškinau, bet galbūt dar su ją e, tuo klausimu pakalbėsime. Taigi manau, kad tas bendras sutarimas yra iš tiesų tvirtas. Ikao. Įsivaizduoju, kad kai kurie galbūt daugiau tikėjosi iš Ikao, bet žiūrint e, realistiškai tai, ką dabar turime, ką pavyko į ką padaryti, yra geras rezultatas ir pabandysime rasti atitinkamų formuluočių tekste, kad turėtume solidų kompromisinį pakeitimą. Taigi, kolegos ir gerbiamas pirmininkė, ko gero tiek norėjau pasakyti. Taip mm, galėčiau pakomentuoti tuos komentarus ir noriu pasakyti, kad, kad visa tai, vis tie komentarai, kurios darbo eigoje e, gavome, yra įtraukti į šį dokumentą, turint galvoje bendrą jo tikslą. Ir dar vyks uh, paskutinis šešėlinių pranešėjų sustikimas ir mes būsime pasirengę balsuoti 5 gruodžio. Dėkoju. Balsavimas įvyks gruodžio 5 dieną. Dabar perikime prie kito darbo tvarkės punkto - vidaus vandenų laivybos ryties profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Žodis pranešėjai. Dėkoju pirmininkė. Aptarėme oro klausimus, perikime prie vidaus vandenų Tai nėra sritis, kurią domina. Tai yra nėra tas rytis, kuri yra svarbi visoms valstybėms e, narėms, nes ne visos turi vidaus vandenų, tačiau mūsų nuomonė reikia imtis veiksmų ir šiuose, šioje srityje. Norėčiau padėkoti šešėlėms pranešėjams už bendradarbiavimą. Taigi dar kartą norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už konstruktyvų darbą. Taip pat norėčiau padėkoti ir e, konsultantams iš transporto ir turizmo komiteto sekretoriato, Dominikui. E, gavome daugiau nei 200 e, pakeitimų pasiūlymų ir rengdami kompromisus pasistengėme į juos atsižvelgti. Na, Visi turėjome padaryti nuolaidų, e, taip pat ir aš kaip pranešėja. Buvo organizuoti du šešėlinių pranešėjų posėdžiai, vienas iš jų buvo organizuotas vakar ir e, sugebėjome e, dirbti taip sparčiai, kad posėdis baigėsi pusvalandžių anksčiau. Dabar dėl e, turinio Tai mes e, pranešime kalbama apie tai, kad reikia sukurti bendrą profesinių kvalifikacijų sistemą tiem žmonėms, kurie dirba vidaus vandenų laivybos rytyje. E, mokymai bei švietimas e, šioje srityje dar nėra harmonizuotas. Taip pat darbuotojų šiame sektorėje trūksta, todėl mes manėme, kad E, užtikrinus tinkamą e, švietimą, e, mokymus, būtų galima pas, paskatinti ir judumą šios profesijos atstovų. Suprantu, kad ne visiems yra priimtinas pranešimo projektas, tačiau supraskite, kad yra pavyzdžiui tokių šalių kaip Malta, kuri vidaus vandenų neturi, tačiau ten yra rengiami įvairūs vidaus vandenų specialistai. Todėl, sakykime, Maltoj mes negalime numatyti išimties e, e, iš šios direktyvos. Ta pati galiu pasakyti, sakykime, ir apie Suomiją. Jei taip pat negalime numatyti jokių išimčių. E, Vokietijoje, e, sakykime, yra tam tikrų ruožų, kur e, Navigacija yra sudėtinga, e, panašių ruožų yra ir Prancūzijoje. Todėl reikia užtikrinti, kad e, asmenys, kurie yra laivavedžiai, turi pakankamai žinių ir patirties, kad galėtų e, plaukti tokiais sudėtingais ruožais. Be to, mes peržiūrėjome įvairias rengimo programas, mokymo programas, žiūrėjome, kokios programos yra taikomos upeiviams, laivavedžiams. Taip pat bandėme įspręsti ir cesnį komiteto vaidmenį. Ir šis komitetas jau atliko didelį darbą šioje srityje, kuriuo mes pasikliovėme. E, socialistai nenorėtų balsuoti šiuo klausimu rytoj, tačiau aš manau, kad mes esame pasirengę balsuoti. Vakar e, šešėlinio pranešėjų sustikime buvo kaip ir sutarta, kad balsavimas turėtų įvykti rytoj. Be abejo, nereikia skubėti, bet laikausi nuomonės, kad e, esame tikrai pasirengę balsuoti. Slovakams šis klausimas yra labai aktuolus. Ir jie norėtų, kad trišalės dėrybos prasidėtų e, kuo greičiau pirmininkaujams e, Slo pirmininkams Slovakams. E, taryba šiuo klausimu dirbo sparčiau nei mes ir jeigu mes atidėsime balsavimą, tai šalės dėrybos pirmininkaujant Slovakams gali neįvykti. Tuo tarpu pirmininkaujant Maltai E, šis klausimas e, gali e, nebūti toks aktualus kaip pirmininkams Slovakams, todėl jo nagrinėjimas gali būti dar kartą atidėtas. Ponas Mizulėgiu, dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai, nes darbo mums buvo iš tikrųjų labai daug ir uh, Po ilgų diskusijų mums pavyko vis dėlto susitarti dėl bendros pozicijos, kurią aš paritariau. Ir reikėtų pritarti šiam darbui per balsavimą. Toliau. 23 kompromisiniai pakeitimai, jie mums tinka dėl to, kad jie atitinka EPP poziciją. Mes kalbame apie Europos sertifikatus, kurie bus naudojami vidaus vandenų keliuose. Be to mes be, džiaugiamės, kad yra nustatytos kelios išimtis tam tikroms teritorijoms. Ir tai leistų mūsų darbuotojams tapti konkurencingesniais Be to, nebus trūkdama sektoriui prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių. Ir taip pat jis galės plėstis ir ateityje. Aš norėčiau taip pat paminėti kelias klausimus, kurie nėra įtraukti į kompromisus, bet kurie yra svarbus. Tai yra tai, kad direktyvos jau yra pasenusios sensta mūsų infrastruktūra ir, ir aš manau, kad visos direktyvos turėtų būti taikomos. Europos teisingumo teismas leidžia da, kartais valstybės narėms neperkelti kai kurių nuostatų arba leidžia, leidžia šiek tiek laisvės perkeliant jas. Ir aš Manau, kad direktyvų nuostatos turi būti vienodai taikomas visose šalise. Bet pritariu pranešėjai. Piteris Vandal. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui. Pranešėjai. Jie puikiai padirbėjo Man svarbiausias klausimas yra susijęs su CESNI komitetu. E, šiuo metu egzistuoja trys e, upių laivybos e, komitetai, kurie turėtų būti įtraukti į mokymus. Man atrodo, kad jų vaidmuo pakankamai komisijos pasiūlyme nėra atspindėtas ir džiugu, kad šią klaidą mes ištaisėme per mūsų pakeitimo pasiūlymus. Toliau kitas dalykas, e, kiek laiko turėtų e, trukti mokymai. E, dėl to labai aktyviai diskutavome ir nusprendėme laikytis komisijos pasiūlymo. Komisijos pasiūlymas yra subalansuotas, jis atsižvelgia į tas praktikos, kurios egzistuoja valstybėse narėse. Jos buvo laiko išbandytos ir laikausi nuomonės, kad E, Europoje e, tiek kvalifikacijų, tiek mokymų lygis yra aukštas. Dėl pakeitimo pasiūlymų, tai mes galime pritarti praktiškai visiems, yra gal tik vienas kitas, kuris mums neprimtinas, tačiau bendram pranešimo projektui mes galime pritarti. Taip pat pritarėme praneš, pranešėjos nuomonėje, kad dėl šio klausimo reikėtų balsuoti rytoj. Ačiū. Klaudija Tapadeliu. Tapardel. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už atliktą darbą. Vidaus vandenų laivybos ryties profesinių kvalifikacijų pripažinimo dokumentas ir labai svarbus, todėl kad juo būtų skatinamas judumas Europoje. Klausimas yra sudėtingas, reikia įsigilinti į daugelį detalių, tai yra labai techniškas teisės aktas. Kartais nuomonės E, mūsų e, tarp kolegų e, išsiskiria ir tai atspindi pasiūlyti pakeitimo pasiūlymai. Dėl turinio, tai mūsų frakcija nepritars pakeitimams, kuriuose yra siūloma įvesti išimtas, nes tai pakenktų pačiai E, komisijos pasiūlymo aprečiai. Mes norime nuseklios sistemos, kuri turėtų būti taikoma visoje Europoje ir kad e, visiems būtų galimybė sukurtai įsigyti e, vidaus vandenų laivybos laivavedžio profesinę kvalifikaciją. Taip pat norėtumėm, kad būtų pripažintas vid, upių laivybos komitetų vaidmuo. Norėčiau pabrėžti, kad e, reikalinga struktūra, institucija, kuri nustatytų standartus ir kuri prižiūrėtų direktyvų įsigyvendinimą. Ir greičiausiai e, šią funkciją galėtų atlikti CESNI komitetas. Negalime leisti vienai valstybei ar e, komitetui nustatyti vienašališkai standartus. Norėčiau kreiptis į pranešėją dėl 54 pakeitimo. Aš nesu tikra dėl to, ar šis e, pakeitimas tikrai yra naudingas. Dėl kokių priežasčių jis buvo pateiktas. Nes e, suinteresuoti asmenys E, yra pasakę, kad kai kurie darbuotojai atvyksta iš šalių, kuriuose vidaus vandenų nėra. Todėl jiems ši direktyva nebūtų taikoma. Taigi, man atrodo, kad 54 pakeitimą dar reikėtų patikslinti. Ačiū. Pane Hernutai. Jeigu posėdėje jį dalyvauja, ponui, poniai Sayers. Sanders žodis. Ačiū pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėlėms pranešėjams už atliktą darbą. turiu abejonių dėl siūlomos naujos profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistemos. Aišku, pats faktas, kad e, yra e, siūloma palikti tik tai vieną upių laivybos komitetą, yra sveikintinas dalykas. 77 e, pakeitimas. Nežinau, ar į jį buvo atsižvelgta ir kaip. E, toks e, tai yra klausimas pranešėjai. Po to turiu dar vieną klausimą dėl 125 pakeitimo. Ten mes e, prašome, kad komisija pristatytų mums teisinį pagrindą dėl tachografų, kurie galėtų būti naudojami vidaus vandenų laivybos rytyje. kadangi mums taip pat labai svarbu užtikrinti, kad tiek saugumo taisyklių, tiek darbo teisės būtų paisoma. Ačiū. Dabar žodis ponui Fanderkamp. Dėkoju pirmininkė. Pradžioje norėčiau padėkoti pranešėjai, ponai Meisner, taip pat ir šešėliniams pranešėjams už puikų darbą. E, sunku e, buvo dirb, dirbti. Aš žvelgiu į Piterį Fondalę ir e, pats asmeniškai manau, kad tikrai sunku pateikti direktyvos projektą dėl vidaus vandenų laivybos ryties profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Aš e, tikrai neįvertinau e, viso šio klausimo. Maniau, kad mes su juo sustvarkysime greitai ir sklandžiai. Tačiau susisiekiau su savo šešėliniu pranešėju, ponu Masulie, ir supratau, kad e, na, ši direktyva yra susijusi ir su vidaus rinka. E, Tad džiugu, kad mes sugebėjome susitarti dėl daugelio kontroversiškų klausimų ir kad balsavimas galėtų įvykti rytoj. Aš asmeniškai nesu ekspertas šioje srityje, tačiau atrodytų, kad e, profesinės kvalifikacijos yra glaudžiai susijusios su laivo e, žurnalais. Ir um, žinia, kad uh, kalbant apie vidaus vandenis, um, nėra kai kuriuose valstybėse reikalavimo laivuose turėti laivo žurnalą. Tad uh, tokioms valstybėms narėms uh, turėtų būti numatytas perinamasis laikotarpis tokiam reikalavimui įgyvendinti. Ačiū, tuoj suteiksime žodį poniai Meisner, tačiau prieš tai suteiksime žodį komisijos atstovui. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai poniai Maisner, šešėlėms pranešėjams. Norėčiau Jums priminti, kodėl e, teisėkuros projektas buvo pateiktas. Vidaus e, vandenų e, laivyba yra tas rytis, kur dar yra daug neišnaudoto potencialo ir e, šiai sričiai plėtoti kyla daug e, kliučių. E, darbuotojų vidutinis amžius yra apie 50 metų, kai kuriuose regionuose sunku apsirūpinti žmogiškaisiais ištekliais, todėl profesinių kvalifikacijų pripažinimas yra reikalingas, kad būtų galima užtikrinti didesnį mobilumą ir pritraukti darbuotojus bei aišku, tuo pat metu užtikrinant tinkamą e, saugumo lygį. Reikėtų jums priminti, kad vidaus vandenis e, prisideda prie to, kad e, būtų pasiektas mūsų pagrindinis tikslas, kad e, vežimuose taptų kuo labiau multimodalinis. Dėl pakeitimų Mums kyla nedaug ne, ne abejonių, nes e, e, jūsų pakeitimais būtų e, sumažintas šios profesijos patrauklumas ir judumas, o tai yra pagrindiniai šios direktyvos tikslai. Taip pat kiltų grėsmė ir teisiniam e, aiškumui. Ir dabar trumpai norėčiau suteikti žodį savo kolegai e, Markui van de Hahu, kuris ir prist... E, pakalbės šiuo klausimu. Norėčiau suteikti pranešėjai žodį, sako pirmininkas. Ne vis dėlto dar komisijos atstovas kalbės. Dėkuoju, aš taip pat e, norėčiau palinkėti Jums gero ryto. Mes esame susirūpinę dėl štai ko. Tai yra galimybė visiems, o ne tik, o ne tik laivavedžiams e, įgyti tą e, pripažinta kvalifikacija. Mes norėtume pakeisti jau pasenusią sistemą, kuri yra grindžiama patirtimi. Norime, todėl ir siūlome naują kompetenciją grindžiamą sistemą. Ir, ir kuris, lai, kuris laikas ši, šios dvi sistemos bus naudojamos kartu. Štai kas šiuo metu yra siūloma ir mes manome, kad tai visiškai uh, būtų nenaudinga mums kalvojant apie mūsų pasiūlymą. Tai visiškai sutrukdytų mums pasiekti užsibrieštų tikslų. Keturioliktasis pakeitimas. Čia taip pat mes esame susirūpinę dėl to, kad kalbama apie ypatingos rizikos ruožus ir apie tai, kad reikės nustatyti, kokius ruožuose avaringumas yra itin didelis. Bet praktikoje įgyvendinti komisijai tai nebus e, įmanoma. Ir jei bus ribojamas eismas e, šiuose ruožuose, tuomet tai sutrukdys darbuotojų judumui. Be to, mus taip pat neramina ir tai, kad siūloma netakėte šios sistemos tiems, kas e, dirba, e, plaukio tik tai e, tam tikrose nedideliuose ruožuose. Aš kalbu apie pirmą pakeitimą. Pranešėjas siūlo tokiems asmenims takinį nacionalinę teisę. Bet mes manome, kad šis siūlymas būtų neproporcingas. Be to, mums neramina ir nuorodos į techninius reglamentus, kurie, nes tai gali sutrukdyti mums pasiekti šios direktyvos tikslų, nes jie yra skirti darbuotojams. Ir dar vienas dalykas, tai yra trečiųjų šalių darbuotojų pažymėjimų pripažinimas. mes siūlome šiokių, to, tokių atvejų remtis GAT standartais, bet pranešėjas siūlo kitaip. Taigi, nepaisant mūsų susirūpinimo dėl šių klausimų, mes tikimės, kad galėsime konstruktyviai toliau bendradarbiauti su šešėlinėmis pranešėjais ir pranešėja. Dėkuoju. Vielen Dank. Und jetzt Gesine Meissner. Dėkuoju. Ir dabar, ponia Meissner. Dėkoju Jums, dėkoju Jums už Jūsų pastabas. Jau minėjau, kad iš tikrųjų atsižvelgti į visų pastabas yra neįmanoma. Ir ta, mes esame bendravę ir su komisija ne vieną kartą ir žinau jų nuomonę. Ir dėja taip yra, kad kartais parlamento nuomonė nesupran, nesutampa su komisijos pozicija, nes mes čia turime atsižvelgti įvairių šalių interesus. Ir vidaus vandenų keliai labai skiriasi. Jų yra labai daug ir e, valstybės narise galioja skirtingos tradicijos, e, e, skirtingos kultūros. Ir todėl mūsų perspektyva, mūsų žiūros laukas yra platesnis nei komisijos. Dabar komentuodama konkrečias pastabas. Pasakyčiau štai ką. Dėl šio dokumento turėsime balsuoti rytoj Tai yra būtina, kad galėtume pradėti taikinimo procedūrą dar pirmininkaujant Slovakijai. Ir aš manau, būtų labai gerai, jeigu per trišalės darybas prie mūsų prisijungtų ir tarybos ir komisijos nariai. Džiaugiuosi, kad tos trišalės darybos padės mums dar labiau patobulinti tekstą ir parengti tokį dokumentą, kuris iš tikrųjų bus naudingas uh, sektoriui. Panas Muzelie ir panas Vandalen kai ką pasakė, į ką aš iš karto neturiu reaguoti. Ajala Sender ir Klaudija. Kalbėjo apie konkrečius pakeitimus. Pavyzdžiui, Klaudija kalbėjo apie tai, kad dėl kai kurių pakeitimų bus daromos tam tikros išimtis. Na, problema yra ta, kad socialdemokratai norėjo, kad tokios išlaidos būtų taikomos, o kitos frakcijos ne. Čia reikėtų nepamiršti, kad, kaip aš minėjau, skiriasi tradicijos ir kultūra valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Prancūzijos ir Rumunijos požiūris į kai kurias problemas yra skirtingas. Ir būtent todėl ir egzistuoja skirtingų nuomonių. Toliau CESNI komitetas, tai yra tarptautinė organizacija Be to mes e, remsimės ne, ne tik sesnė standartais. Galima čia pagalvoti ir apie kitas e, organizacijas, bet akivaizdu, kad mums reikia labai aiškių, konkrečių standartų. 54 pakeitimas. Aš esu šio pakeitimo autorė. Ir jis beje nepateko į kompromisinius pakeitimus. Aš bijau, kad jis bus atmestas tas pakeitimas. Tame pakeitime aš kalbu apie e, techninius reikalavimus. Praeitėje galiojantis techniniai reikalavimai nebegalios ateityje dėl to, kad e, tie reikalavimai buvo susiję su tam tikromis e, laivybos zonomis, kurios buvo nurodytas prieduose, o dabar e, sistema bus keičiama, todėl jie nebegalios. Bet vienaip ir kitaip, pateikiau 54 pakeitimą, todėl, kad dariau prielaidą, kad šis dokumentas bus taikomas toms šalims, kuriuose yra vidaus vandenų, uh, kelių arba kurie rengia laivybos sektoriaus darbuotojų profesinius mokymus. Toliau, Ajala Sender kalbėjo apie savo patiktus pakeitimus. Na, aš galiu pasakyti, kad į tai, ką jūs kalbė, apie ką tu kalbėjai, nes mes atsižvelgėme 7 ir 11 pakeitimuose. Mes tiesiog suskandėme tas mintis ir išdėstėme jas dviejose pakeitimuose - 7 ir 11. Toliau tohografai. Tai taip pat yra paminėta tuose vietose, kur kalbama apie elektroninę įrangą. 20 metų, kai kas minėjo, kad tai per nelik ilgas laikas. Taip, aš tam pritariu ir todėl ir neįtraukiau 20 metų. Toliau, komisija minėjot, kad mes siūlome atsižvelgti kai kurių valstybių narių situaciją ir netakyti šių reikalavimų tais atvejais, jei, jei darbuotojai plaukiojo tik, tam tikrose ruožuose. Čia kalba eina apie Suomijos ežerus. Ir Suomiai rengia, rengia, išduoda pažymėjimus asmenims, kurie turi teisę plaukioti, pažiūriuoti tik Suomijos teritorijoje ir jie turėtų teisę ir toliau tą daryti, nes neturėtume jiems primesti papildomų reikala, reikalavimų. Ir be abejo, gal tai ir šiek tiek apribotų tų da, žmonių gebėjimą jud, judėti visoje Europos Sąjungoje. Toliau, keturioliktasis kompromisas. Komisija, tai buvo paskutinės klausimas, apie kurį jūs kalbėjote, ar ne, kurį komentavote. na, da, kai kur Denio įgulos uh, nariai taip pat gali gauti pažymėjimą. Aš žinau, kad yra da, žmonių, kurie atlieka tam tikrus darbus ir, ir gal kaip nors reikėtų pripažinti jų kvalifikaciją, bet tai nebūtinai reiškia, kad tie žmonės turėtų laikyti testą, kokį nors ar kokį egzaminą. Toliau, avaringumas. Didelis avaringumas. Uh, Pabendravo su sektoriaus atstovais, aš pateikiau šiuos pasiūlymus, bet to kolegos pritarė šioms nuostatoms, nors aš ir suprantu komisijos susirūpinimą dėl to, kad labai stebė, gali būti sunku jį praktiškai gyvendinti. Bet dėl to galėtume dėrėtis. Štai tokia yra mūsų pozicija dėl šio dokumento. Balsuosime rytoj ir po to, po, po balsavimo prasidės trišalės diskusijos ir tikiuosi, kad jos bus vaisingos. Dėkuoju. Dėl šio dokumento balsuosime rytoj. Aš žinau, kad yra įvairių pakeitimų. Pavyzdžiui, Petris Vandal minėjo kai kurios pakeitimus, kuriuos gal gali tekti keisti. Ir, ir dėje turiu pasakyti, kad dabar jau keisti, ką nors yra per vėlų. Pakeitimą yra pateikti, rytoj vyks balsavimas ir manau, kad turime laikytis nustatytos darbo tvarkos. Atsiprašau. Ir tikiuosi, kad didelėje, didelėse frakcijose jūs surasite, ką nors, kas galės jums atstovauti. Na kągi, toliau mūsų darbo tvarkė yra metinė ES konkurencijos politikos ataskaita. Ekonomikos reikalų komitetas rengia pranešimą, o mes rengiame nuos, e, nuomonę. Ir ją pristatys autorė ponia Žaklin Foster. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Mes nesame beje vienintelis komitetas, kuris rengia nuomonę dėl šio pranešimo, kurį rengia ekonomikos reikalų komitetas. Deja, galime tik apgailėsniauti, kad šiandien rengdami nuomonės mes turime da, labai save riboti. Ir iš esmės nuomonė neturėtų būti ilgesnė nei vieno A4 formato puslapio. Ir todėl turėtai turėjome laikytis drausmės. Ir aš savo dokumente skiriu visą dėmesį aštuonioms rytims. Mes turime ir aštuonės kompromisinius pakeitimus, kurie mūsų galva yra svarbus ir kurie yra susijęs su konkurencija. Uh, Strasbūrė vyko labai e, turiningi šešėlinių pranešėjų susitikimai ir aš dėkoju šešėliniams pranešėjams už tai, kad jie dalyvavo mūsų bendrame darbe. O dabar norėčiau trumpai pristatyti Jums mūsų poziciją. Gal kolega galėtų pasitraukti ir, ne, ir nekalbėti kai aš kalbu. Aš labai atsiprašau, atsiprašau, bet tikrai man tiesiog sunku yra kalbėti. Gal jūs galėtumėte pasitraukti kur nors kitur. Dėkoju. Pirmasis e, kompromisas. Mes kalbame apie e, vidaus rinkos gilinimą. Tai yra pirmasis, e, pirmos rytis. Antros rytis yra nepakankamas transporto reglamentuojančių teisų aktų įgyvendinimas, kuris mūsų galva yra svarbus parengtame kompromise kalbama apie fizinių techninių reglamentavimo kliūčių naikinimą. Ketvirtasis kompromisas. Čia mes kalbame apie skaitmeninės technologijas ir bendradarbiavimų pagrystą vartojimą ir ekonomiką. Toliau mes kalbame apie bendrus susitarimus, kurie beje yra, apie kurius kalbėjome šiandien e, ryte, kai nagrinėjome su aviacijos sektoriumi susijusius klausimus. Toliau krovinių gabenimas keliais. Čia taip pat e, e, yra šiokių tokių problemų, apie jas ir kalbame. Septintas, septintos rytis tai yra geležinkelių paketas, kurį reikia baigti renkti. Ir aštuntos rytis tai yra turizmas. Taigi pirmasis kompromisas, e, mes kalbame čia apie vidaus rinkos gilinimą ir sąsojų kūrimą vidaus rinkoje. Čia labai svarbu yra užtikrinti, kad visiems būtų taikomos vienodos sąlygos ir laikomas ES standartų ir principų. Nes mes norime, kad vidaus rinka funkcionuotų kuo sklandžiau. Mes taip pat pabrėžime, kad labai svarbu yra užtikrinti susisiekimą ir todėl transporto infrastruktūra yra labai svarbi, nes ji yra svarbus veiksnys skatintis ekonomikos augimą. Ir taip pat kalbame ir apie atokiausius regionus. Toliau teisės akto gyvendinimas e, ir jam yra skirtas kompromisas. Na, mes pagalvojame, kad e, šis klausimas yra nepaprastai svarbus, nes daugybę metų rengiame e, įvairius teisės aktus, jų yra jau labai daug, tačiau valstybės narės labai dažnai neįgyvendinamų šio komiteto tvirtinamus teisės aktus, kurie jau galioja. Ir tai yra akivaizdu. Ir aš suprantu, kad kartais e, kyla problemų dėl visiškai suprantamų priežasčių, bet e, labai dažnai valstybės narės tiesiog neįgyvendina to, ką turėtų įgyvendinti. Ir nieko dėl to nedaro. Be to, e, pakeitime aš kalbu ir apie vartotojus, nes labai svarbu yra užtikrinti, kad viskas veiktų, galvojant apie vartotojų interesus nes rinka turėtų tarnauti ir įmonėms, ir vartotojams, ir joje turi būti užtikrintos darbuotojų socialinės teisės, ir ji turėtų nekenkti mūsų aplinkai. Todėl aš ir traukiau visus šios subjektus į šį kompromisą. Toliau, techniniai ir reglamentavimo barjerai, kliūtis, jų dar tebesama. Kartais reglamentavimas būna netinkamas ir būna taip, kad kartais vietoje taikomas reglamentavimas trukdo mums pasiekti bendrų tikslų. Ir vėlgi šias problemas turėtų spręsti valstybės narės, nes mes norime skatinti tarp valstybinį judumą ir e, įvairių teritorijų bendradarbiavimą, nes būtent šių tikslų ir siekia vidaus rinkos projektas. Konkurencija taip pat yra svarbi ir aš apie ją taip pat kalbu. Toliau kitas kompromisas yra skirtas skaitmeniniams technologijoms. Ir mes šioje salėje jau daugybę metų kalbame apie Galilėjo projektą, apie da, a, a, a, palidovinę navigaciją, apie įvairias naujas technologijas, kurias galima būtų pritaikyti įvairiuose sektoriuose. Ir mūsų komitetas labai dažnai patikė įdomių minčių, į kurias nėra atsižvelgiama. Todėl aš savo pakeitime kalbu, kad labai svarbu skatinti bendradarbiavimą šioje srityje, nes e, naujos technologijos gali būti labai naudingos. Ir mums reikia sukurti tokią sistemą, kur kurioje nebūtų per daug reglamentavimo ir kuri leistų visiems subjektams e, kuo geriau pasinaudoti e, e, technologijų privalumais. Toliau tarp sektoriniai susitarimai. Aš čia į tą klausimą nesigilinsiu, nes Pavelas ryte apie tai daug kalbėjo. Aviacijos sektorija iš tikrųjų šiuo metu yra labai daug reglamentavimo, bet šis sektorius yra labai svarbus ir jis, e, jame laikomasi tikrai labai aukštų standartų ir mes kalbame apie tai, kad visi darbuotojai dirbantys šiame sektoriuje turėtų e, turėti galimybę gauti aukščiausią kvalifikaciją. Ir taip pat e, da, pabrėžime, kad būtina yra užtikrinti kad būtų laikomasi čia aukščiausio standarto. Kitas kompromisas skirtas yra sąžininkai konkurencija, bet vėlgi apie tai jau buvo kalbėta. Krovinių gabenimas keliais. Čia mes siekiame, siekdami kompromiso. Nepamiršome ir to, kad kai kurios valstybės narės norėjo sutrukdyti vidaus rinkos integralumui. nes vidaus rinka negali būti laikoma įkaitę kokios nors vienos valstybės narės, kuri nori, kad krovinių gabenimas keliais būtų reglamentuojamas vienaip ar kitaip. Toliau ketvirtasis geležinkelio paketas. Mes tiesiog reikalaujame, kad jis būtų kuo skubiau patvirtintas ir kad būtų patvirtintas ir jo techninis ramstis, kuris be abejo visi, kaip visi supranta, yra labai reikalingas. Klodo kompromisas, aštuntasis kompromisas. Klaudai, taip mes tikrai stengiamės, kad turizmo skirtas kompromisas būtų kuo geresnis, nes turizmas yra labai svarbus sektorius, jis yra da, susijęs labai glaudžiai ir su transportu. Na kągi, štai tiek apie šią nuomonę. Da, Ji yra ta, e, surašyta tik dviejose puslapiuose ir tikiuosi, kad komitetas jas išvelgs ir dėkoju visiems darbuotojams, kurie man padėjo, skaitant ir Martiną. Gracija. Massimiliano Salinį. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Foster, kadangi parengti kompromisai e, rodo, kad bu, buvo puikiai padirbėta. Kalbant apie pagrindinės temas, tai jos visos yra e, įtrauktos į tuos aštuonis kompromisus. Tad e, aš asmeniškai pateiksiu tik tai keletą bendrų pastabų, kas nepateko į kompromisus. Konkrečiai, e, kaip ponia Foster paminėjo, tokie dalykai kaip aviacija, E, geležinkeliai, geležinkelių ketvirtasis paketas, bendroji rinka buvo aptarti, tačiau, e, sakykime, uostų e, klausimas nepateko į kompromisus. Mes balsuosime dėl naujo uostų reglamento ir labai gaila, kad nėra nei vieno kompromiso, kuriame būtų kalbama apie uostus. Na, aš asmeniškai nesu patenkintas tuo, kaip buvo suformuluotas galiausiai e, uostų reglamentas. Ir ketinu pateikti pakeitimo pasiūlymą, kuriame būtų kalbama būtent apie uostų problematiką. Turiu, manau, kad e, laikausi nuomonės, kad e, uostų reglamentas yra pernelyg e, silpnas tiek skaidrumo prasme, ir apie tai kalbėjau, kai buvo aptartas reglamentų projektas. Ir um, viename iš siūlomų pakeitimų e, sugrįšiu prie šio klausimo. Toliau e, taip pat dar vienas pakeitimo pasiūlymas yra susijęs e, su valstybės pagalba. Žinia, kad valstybės narės e, skirtingai interpretuoja, kas yra valstybės e, parama ir tai gali turėti neigiamų pasiekmių e, tiek transporto sektoriui, tiek bendrai rinkai. Na, dar dėl pačių pakeitimų. Esame pateikę du pakeitimus, kur kalbame apie finansavimo priemonės. Konkrečiai E, primename, kad labai e, svarbus yra EFSI. Po pietų atvyks komisaras Katainenas. E, mes kalbėsime apie Junkerio planą 2.0 ir žiūrėsime, ar kai kurios mano abejonės, kurios aš paminėjau, siūlomose pakeitimuose bus išsklaidytos. Pabaigai norėčiau dar kartą pakartoti, kad Pranešėja puikiai padirbėjo, e, pranešimas yra subalansuotas, tačiau, aišku, kadangi e, turinys yra ribotas, e, sunku na, pasiekti reikiamą veiksmingumą. Dėl pakeitimo pasiūlymo man tikrai gaila, kad kai kurie per, per, ne, per mažai pakeitimų skirti, sakykime, m, finansavimo klausimams. O tuo tarpu labai daug pakeitimų yra susiję su e, socialiniais klausimais. Taigi aš laikausi nuomonės, kad e, reikėtų suderinti e, tokius dalykus, tai yra investavimo politika ir aplinkosaugos bei socialinė politika. Dėkuoju. Dėkuoju. Žanglautą padėlą. Dėkui, pirmininkė. Manau, kad ši nuomonė mūsų komitetų yra labai svarbi. Tai yra galimybė mums pristatyti savo prioritetus e, turizmo ir transporto srityje, kolegoms ekonomikos komitete. E, sveikinu ponę Foster, pranešėją ir taip pat džiaugiuosi, kad jinai sutinka e, įtraukti socialistų ir demokratų frakcijos siūlomus pakeitimus. Tai noras atsižvelgti tiek į pramonės uh, poziciją, tiek, į, mm, tiek apginti darbuotojų socialinės pozicijas ir išlaikyti pusiausvyrą mūsų nuomonė yra labai svarbu. Uh, geresnis teisės aktų gyvendinimas e, transporto srityje ir kiti dalykai. Mes pritarėme daugeliui pakeitimų, o šiandienos pabaigoje turėsime galutinę poziciją dėl pirmo ir šešto pakeitimų. Mes norėtume, kad didesnis dėmesys būtų skirtas socialiniai, e, e, socialiniam klausimam, ir dėl to manome, kad dėl pirmo ir devinto pakeitimų turėtume balsuoti atskirai ir taip pat dėl šešdešimto pakeitimo e, pasiūlyto kolegos Mikėdis irgi turėtume balsuoti atskirai ir džiaugiamės už tokį darbo rezultatą, kurį galime pateikti ekonomikos komitetui. Ponas Telička, noriu padėkoti Džeki Foster už atliktą darbą ir už tai, kaip vyko šešėlinių pranešėjų posėdžiai. Man patinka ir patiko ir tas visas darbas, rengiant nuomonę, palankiai žiūri ir galutinį rezultatą, kalbant apie aviacijos strategiją. Džiaugiuosi, E, kad jinai atsispindi šioje nuomonėje, kad ta nuomonė siunčia tinkamą signalą ir sukoncentruota į konkurenciją. Mes, manau, radome tinkamų formuluočių situacijai apibūdinti ir radome tą tinkamą pusiausvyrą tarp ekonominių siekių ir socialinių standartų, jei galėčiau taip trumpai suformuluoti. Pranešėja paaiškino, kokie kompromisiniai pakeitimai bus ir aš galėčiau rekomenduoti, kad Aldė balsuotų už šią nuomonę, bet vieną dalyką norėčiau pasakyti. Ne, ne į visus pakeitimus buvo atsižvelgta, bet labai svarbu, kad mūsų rengiamas dokumentas, ar tai būtų pranešimas, ar nuomonė, būtų subalansuotas Ir dėl to kreipiuosi į visus, kad turėtume bandyti tą balansą išlaikyti. Ir šiuo atveju, kalbant apie nuomonę, kad iš tiesų minimalus skaičius būtų e, prašymų balsuoti atskirai dėl tam tikrų pakeitimų. Dėkui. Ponas Kilonen. Pone Kilonen. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už nuomonės projektą. Mūsų nuomonės parlamente išsiskiria, bet pranešėja dirbo konstruktyviai. Deja, aš negaliu pritarti visiems kompromisams. Mm-mm čia e, tie dalykai yra susijęs su tarptautinė situacija, su logi, situacija logistikoje. Labai didelė konkurencija transporto srityse, e, srityje, o aviacijos srityje konkurencija yra labai didelė tarp ES ir m, kitų pasaulio vietų ir mes turime siekti apsaugoti Europos darbuotojus ir darbo jėgą, ypač kelių transporto srityje. Tikimės, kad komisija mm, čia mm, priims deramą poziciją, kalbant apie geležinkelius. Yra įmonės, kurios turi įprastinę monopoliją šioje srityje ir dabar teisės aktai kaip ir tą monopoliją naikina, bet nieks nežino, kaip viskas tada atrodys ateityje. Taigi įvairios transporto rūšis konkuruoja dėl vartotojų, dėl e, subsidijų, transporto sritis irgi sparčiai skaitmeninama, yra konkurencija tarp įmonių, e, kurios jau seniai veikia šiame sektoriuje ir naujai įsisteigusių įmonių Ir aišku, kyla klausimas, kokios sąlygos dirbti e, bus šiame sektoriuje. Konkurencija negali būti traktuojama tik mm, kelias į laimę ar į žlugimą. Turime e, siekti, kad transporto sektoriuje dirbančios įmonės turėtų vienodas darbo sąlygas ir turime prisiminti, kad transporto sektorius labai svarbus, kad užtikrintume judumą, galėtume pervežti žmonės, prekes ir turime prisiminti, kad visos taisyklės turėtų būti mm, skirtos galutinio vartotojo daliai palengvinti Mes su komitetu buvom Japonijoje ir pamačiau, kad Japonija maksimaliai orientuojasi į vartotojus tiek kokybės, tiek kiekybės prasme. Ir japonai sveikai žiūri į tai, kokia turėtų būti šio sektoriaus struktūra, kad būtų galima kuo geriau aptarnauti e, keleivius ir mes tikrai turėtume daug ko pasimokyti iš Japonijos. Dėkui. Toliau Marija Kristin. Dėkui, pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti gerbiamai pranešėjai. Jos pasiūlymas įdomus ir konstruktyvus, nors mūsų nuomonės dėl Europos transporto politikos išsiskiria. Komisija siūlo laisvą ir sąžiningą konkurenciją, bent jau taip teigia, bet manau, kad keldama socialinės apsaugos reikalavimus realiai veda į darbo vietų praradimą. Prancūzijoje Briuselio politika turėjo labai blogų pasiekmių, praktiškai nebėra prancūzijos vairuotojų, juos pakeitė e, žemai mažai apmokami e, vairuotojai iš kitų šalių, kurie yra pasirengę dirbti už mažesnius atlyginimus. Ir ta grėsmė yra mm, netoli ir nuo kitų transporto sektorių, tiek oro, tiek jūros transporto. Ir čia negalime kalbėti tik tai apie kuo geresnį keliaivių aptarnavimą. E, užsienio įmonės perka mūsų vežėjus. Pavyzdžiui, Italija nusipirko Kataras, e, Pirė nusipirko e, Kinija ir, ir kitas įmonės perka kitos pasaulio, kitų pasaulio šalių įmonių. Mes prarandame strateginę transporto sritį ir vietoj to, kad gintume Europai šią svarbę sritį, šį svarbų sektorių, jo, jį, jį prarandame, kalbant apie teritorijų tvarkymą ir valdymą. Čia irgi neturime jokios teritorijų valdymo politikos, dėl ko labai apgailestauju, apgailestauju, kad kompromisiniuose pakeitimuose nebuvo atsižvelgta į mūsų siūlomus pakeitimus. Pavyzdžiui, mes e, siūlėme, kad susitarimai su kitomis šalimis, dėl kurių derasi komisija, būtų skaidriai tvirtinami nacionaliniuose parlamentuose. Į tą nebuvo atsižvelgta. Dėkoju, Izabelė Demonte. Atsiprašydinti. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėlinės pranešėjams už atliktą darbą. Kaip ir sakė pranešėja, trūko e, vietos, kur būtų galima pranešime kalbėti apie konkurencingumą. Tačiau yra parinkti e, kompromisiniai pasiūlymai Konkrečiai norėčiau kalbėti apie tą bendradarbiaujančią ekonomiką. Tai yra labai svarbus dalykas. E, apie tai kalbama vidaus rinkos komitete, e, kur bus parengtos atitinkamos nuomonės. Tačiau labai svarbu, kad jau dabar būtų galima pateikti savo nuomonę e, šiuo klausimu. Be kita ko, norėčiau padėkoti pranešėjai, kad atsižvelgė į mūsų pasiūlymus, kurie yra susijęs su socialinio paslaugų, e, socialinių e, sąlygų gerinimu darbuotojams, apie tai, kad reikia e, tobulinti geležinkelių sektorių, mažinti šiam sektoriui kylančias problemas per ketvirtąjį geležinkelių paketą. Taip pat džiaugiuosi, kad pranešėjai atsižvelgė į mūsų pasiūlymus dėl turizmo. E, apie turizmą jau buvo kalbama, tačiau dabar akcentuojama tai, kad turizmo e, sektorius skatina ekonominį augimą ir e, skatina taip pat užimtumą. Dėkoju. Dėkoju komisijos vardu Maris Tovernova. MUF generalinis direktoratas E, keletą žodžių apie patį pranešimą ir pakeitimus. Deja, mes e, kol kas nesame matę kompromisinių pasiūlymų, tad e, specifinių pastabų negalima pateikti, tačiau klausėmės diskusijų ir galime pritarti daugeliu pateiktų pakeitimų. Nuomonės pranešimas yra puikiai subalansuotas, ponios Foster pranešimai yra visą laiką yra puikiai rengiami, ką komisija ir sveikina. Kaip ir pereitą mėnesį sakėme, kad e, kai pranešimas buvo aptartas pirmą kartą, jis yra geras. Yra daug dalykų, e, kurie yra susiję su a, e, transporto sektoriumi ir negalima komentuoti visų įvardintų dalykų. Paminėsiu tik tai geležinkelių sektorių, konkurencingumą šiame sektorėje ir mano kolega yra ekspertas šios srities, tad jis pateiks papildomos informacijos. Ačiū už suteiktą žodį. E, sveikintinas dalykas, kad e, Europos parlamentas sugebėjo parengti kompromisinius e, pakeitimus, nes valstybių narių tarpe nuomonės yra išsiskyrusios ir sunku pasiekti kompromisą. Būtent tokia dabar yra situacija. Europos komisija stengiasi pasiekti tinkamą pusiausvyrą, teikdama uh, savo pasiūlymus. Uh, turime priimti domen uh, vidaus rinkos priemonės, prieigos prie profesijos priemonės, kabotažą. Tačiau taip pat nereikia pamiršti ir socialinių klausimų, kurie dabar yra labai plačiai aptariami. Ir, kaip jau sakiau, reikia surasti tinkamą pusiausvyrą tarp šių dviejų interesų E, grupių. Keletas e, žodžių apie kabotažą. Klausimas yra labai sudėtingas. E, dėl jo kompromiso nėra, tačiau jis minimas pakeitimų pasiūlymuose. Suprantame, kad čia reikia elgtis atsargiai, reikia aiškių taisyklių, taisyklių reikia laikytis. Įgyvendinimas taip pat yra labai svarbus dalykas, kurį mini transporto komitetas pakeitimuose. Daugiau į detalės nesileisiu, nebent turėsite man, man konkrečių klausimų, tačiau manau, kad pats faktas, kad jūs parengėte kompromisinius pasiūlymus, yra e, didelis pasiekimas. Pirmininkas, Džiugu, kad e, iš komisijos atvyko tikrai ekspertai šio klausimu, o dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems už konstruktyves pastabas iš šešėlinių pranešėjų. Tai pasakytina apie visus, kad e, kai mus, e, mums taikomi pribojimai, Reikia ieškoti kompromisu. E, žmonės pateikia pakeitimus, tačiau kartais jie tiesiog e, nedėra su kompromisais. Ir tokiu atveju, aišku, reikės organizuoti e, balsav, vardinius balsavimus ir žmonės galės pritarti ar nepritarti tokiems pakeitimams. Tačiau pakeitimai yra vertingi ir e, jie užtikrina, kad e, pranešimas mūsų rengiamas būtų geras. Svarbiausia nenukreipti nuo pagrindinės minties. Taigi, kai kurie pakeitimai tikrai tinka pranešimui, kiti ne visada. E, dėl frakcijų pozicijos. Jom frakcijoms kilo nemažai klausimų, Ir buvo tam tikrų atvejų, kai jų pakeitimų negalėjome įtraukti į kompromisus, kadangi tiesiog tokiu būdu būtų pats kompromisas e, išbalansuotas. Pone, pone Salinį. Ponas Salinį teisingai viską pastebėjo dėl finansinių priemonių, tačiau m, mm, mes turėjome paisyti tam tikrų apribojimų, e, turinio apribojimų, Ir dėl tos priežasties mes dėmesį sutelkėme į kitas rytis. Bet dėl investicijų jūs esate teisus, be investicijų nebūtų e, transporto sektoriaus. Bet dėl e, uostų, tai e, aš Esu mm, dalyvavusi dėrybose dėl uostų reglamento 2005 metais ir tikrai ir aš pati nepritariau e, uostų reglamentui. Dauguma Europos parlamento tam, e, jam pritarė ir mm, dabar mes turime su tuo susitaikyti prieš e, 35 metus Junktinėje karalystėje uostų, jūrų uostų paslaugų teikimas buvo liberalizuotas. Dabar dėl e, mano aptariamo e, pranešimo. Tai e, Klaudijai tikrai norėčiau padėkoti už tai, kad priminė, kad reikia nuorodos į turizmą. Daugelis sektorių priklauso nuo turizmo sektoriaus ir Mes tikrai norime užtikrinti tinkamo lygio paslaugos tiems žmonėms, kurie juda verslo ir e, kitais tikslais. Taip pat norėčiau pritarti savo geram kolegui, kuris sėdi tenai, kad e, na, mes neprivalome dėl visko sutarti. Ir būtent dėl tos priežasties mes e, priklausome skirtingoms e, politinėms frakcijoms. E, Marija Kristin, norėčiau replikuoti. Jūs paminėjote prancūzijos vairuotojus. Norėčiau pateikti Jums vieną pavyzdį. Aš pradėjau dirbti vienoje Britų įmonėje, būdama 21 metų pradėjau dirbti Britų avialinėse. Ir mano kolega e, buvo iš Niderlandų, kurie atvyko į Jungtinę karalystę dirbti British Airlines. Tuo tarpu e, prieš tai daugelis mano kolegų buvo iš e, Prancūzijos, iš Vokietijos ir netgi Lenkijos. Ir įmonė, kurioje aš dirbau, žvelgia į ateitį. Jos suprato, kad negali veikti vakume, todėl reikia pritraukti žmonių, kad verslas būtų sėkmingas. Ypač tai pasakytina apie transporto sektorių. Atvykę žmonės sukurs jūs, jūs jų verslo pridėtinę vertę. Taigi aš priemu, priemu domėną e, tai, ką jūs e, sakėte, kad vairuotojai galbūt negaus e, tinkamo atlygio arba užsienio vairuotojai bus išnaudojami. Tai yra teisingas komentaras. Būtent dėl šios priežasties aš norėjau iškelti įgyvendinimo klausimą užimtumo teisės aktų įgyvendinimas yra valstybių narių rankose. Taigi, jeigu yra darbuotojų, kurie yra išnaudojami valstybėse narėse, tai egzistuoja nacionaliniai bei europiniai teisės aktai. Ir būtent valstybės narės turi ištikrinti, kad jos dar darytų spaudimą toms įmonėms, kurios išnaudoja darbuotojus. Aš tikrai a, tokiems dalykams negaliu pritarti. Pati m, priklausiau profsąjungai 15 metų. Iš principo mes esame e, Europa, puikus kontinentas, kuriame visada žmonės judėjo. Ir dėl tos priežasties mes tapome tik tai geresni. Ir mes, aišku, galės, galime susitikti su kolegomis ir pakalbėti apie tam tikrus dalykus, kurių negalėjau įtraukti į pranešimą. Ačiū visiems už darbą, mes esame pasirengę balsuoti ir laikausi nuomonės, kad tai yra puikus e, nuomonės projektas, į kurį e, ekonominių reikalų komitetas turėtų atsižvelgti. Ir tikrai e, ši nuomonė galėtų būti puikiai integruota į pagrindinį pranešimą. Pirmininkas. Gražus žmogus, gražus komentarai. Rytoj balsuosime dėl šio nuomonės projekto ir dabar siūlau padaryti pertrauką, nes e, turizmo darbo grupė turėtų pradėti savo darbą po 11.15. E, mūsų išplatintas e, darbų projektas yra tik tai indikatyvus. Ir mums dabar teks padaryti perrauką, todėl kad esame pasikviesti svečių ir jie gali atvykti tik tai po 11.15. Mr. President, we have a translation problem with Romanian, so we don't hear in our headsets Romanian. Atsiprašau, atsiprašau pirmininkė, nebuvo vertimo į rumunų kalbą. Pakartokite. Tęsime darbus po 11.15. I think we can start with our tourism task force. Galime pradėti turizmo darbo grupės posėdį. Aš norėčiau pasveikinti visus atvykusius, susirinkusius. Deja, antrasis mūsų svečias vėluoja, jis važiuoja traukiniu šiuo metu ir vyko traukinio avarija, dėl kurios jisai vėluos. Pirmiausia, susteiksime žodį vienam iš tvaraus turizmo tyrimo autorių. Ta tyrimą užsakė mūsų tarnybos. Ir džiaugiuosi, kad Paul Peters iš Breda, Bredos universiteto prie mūsų galėjo prisijungti narys mums ir pristatys tyrimo rezultatus. O po to komisija galės mums taip pat papasakoti apie taip, kaip ketinama yra įgyvendinti šios, šio tyrimo išvadas. Atsiprašau, sako ponia Tapardel, aš negirdžiu vertimo į rumūnų kalbą. Aš matau, kad vertėjai sėdi vietoje, bet aš nieko negirdžiu ausinėse. Uh, now it's okay. Dabar viską girdžiu, dabar gerai viskas. Na kągi, netrukus išgirsime pristatymą apie tyrimo rezultatus. Ir dabar aš suteiksiu žodį mūsų svečiu. Prašau. Orsz e, társelnökeként e, bevezet. Pone pirmininkė, aš norėčiau pristatyti Jums mūsų turizmo darbo grupės darbą. Aš vadovauju šiai darbo grupiai ir mes nagrinėjame, kaip veikia turizmas Europoje. Ir tikiuosi, kad po mano įžanginio žodžio mes galėsime su jumis aptarti aktualiausias problemas, aktualiausius klausimus. Prieš dvi savaitės e, plenarinėme posėdėje balsavome dėl biudžeto. Ir tuomet pasiekime svarbę strateginę pergalę. Kartu su EPP frakcija mes pateikėme pasiūlymą kad Europoje būtų skelbiamos e, turizmo sostinės. Tai buvo apie iniciatyvą ir džiaugiamės, kad parlamentas jai pritarė. Šiam projektui per kitus trejus metus bus skirta pustrečio milijono eurų parengiamiesiams darbams. Aš norėčiau Jums apie tai pranešti ir paraginti Jūs dalyvauti gyvendinant šią iniciatyvą. Mes aptarėme šią iniciatyvą ir su ponu Koracu, ir su kai kuriais komisijos atstovais. Mes norime parengti tarp institucinį projektą, ir tikimės, kad tas projektas sėkmingai gyvuos kelis dešimtmečius. Norėčiau pranešti taip pat komiteto nariams, kad prieš kelias dienas Londone įvyko Kinijos ir europiečių turizmo sektoriaus atstovų susitikimas, jame dalyvavo keli šimtai žmonių, dalyvavo ir komisijos atstovai, keli universitinių organizacijų atstovai. Reikėtų pasakyti, kad e, pasiūlymą suremti tokį susitikimą pateikė mūsų komitetas, taigi mes galime didžiuotis tuo, kad jo jis įvyko. Ir jei jūs norėtumėt pasinaudoti šio projekto teikiamais privalumais, prašome, praneškite mums apie tai. Taip pat norėčiau Jums pranešti, kad Pasaulio turizmo federacijos generalinės sekretorius netrukus lankysis Bruselėje. Jis atvyks e, į Bruselį e, gruodžio 6-8 dienomis. Aš ketinu su juo susitikti. Ir e, galėsiu taip pat perduoti jam ir jūsų nuomonę. Be to, norėčiau Jums pranešti, kad dirbdami kartu su komiteto sekretoriato darbuotojais, mes dalyvavome turizmo forume, kuris vyko Bratislavoje. Ten kalbėjome apie mūsų darbą Ir beje, aš ketinu parengti ataskaitą apie tą formą, kurią jums pristatysiu raštu šiek tiek vėliau. Kartu su regionų komitetu, regionų komitetas yra visai šalia šio pastato, mes labai glaudžiai bendradarbiaujame. Regionų komitetas parengė uh, dokumentą dėl regioninės plėtros priemonių. Ir jei jums atrodo, kad šis dokumentas gali praversti jums jūsų darbe, galite kreiptis į regionų komitetą. Aš galiu jums e, suteikti informacijos apie tai, ką galima konkrečiai kreiptis. Beje, mes ketiname su šią instituciją surinkti ir kelius bendrus renginius. Dar vienas svarbus e, pranešimas. Mūsų komiteto pirmininkas ponas Krameris labai aktyviai dirba ir jis dalyvavo diskusijose dėl inter, Interrail projekto, konkrečiai dėl pasiūlymo leisti jaunimu nemokamai keliauti Interrail geležinkeliais. Kelios frakcijos pateikė tokį pasiūlymą ir aš beje surengiau pietus skirtus šiam projektui. Rengiu pietus ir jame dalyvaus ir jaunimo organizacijų atstovai ir nemažai kolegų. Ir jeigu jūs taip pat norėtumėt prisidurti, tai prašome pranešti mums apie tai. Be abejo, šis klausimas yra susijęs su transportu, bet ir su turi, turizmu. Dar vienas pranešimas. Lapkričio 15 dieną vyks dar vienas e, renginys. Aš beje išplatinau informaciją apie jį ir e, ją galite rasti, ko gero, savo pašto dėžutėse, elektroninio pašto dėžutėse. Mes e, taip pat pakvietėme ir Ramiojo vandenino regiono turizmo asociacijos vadovą atvykti į Bruselį Tai yra nepaprastai svarbi turizmo asociacija, jie labai aktyviai veikia. Ir beje, tai pirmas kartas, kai mes užmėsgime ryšį su šią asociaciją. Londone vyks e, didelis renginys, jame dalyvaus e, kelių Azijos šalių ministrai, oficialūs atstovai ir manau, kad ir mes turėtume jame sudalyvauti. Dar vienas dalykas. Sekretariatas šiuo metu renka pasiūlymus dėl to, kokius klausimus turėtų nagrinėti mūsų turizmo darbo grupė. Jūs galite teikti tik pasiūlymus iki gruodžio mėnesio. Ir dar vienas pranešimas. Būtų gerai, jei kitais metais. O kiti metai bus skirti tvariam turizmui Būtų gerai, jei tokie metai iš tikrųjų, jei tas projektas paskelbti 2017 metus tvarus turizmo metais taptų tikrovę. Taip pat tikiuosi, kad mes galėsime nusiųsti delegaciją į Pasaulio turizmo federacijos posėdžius Dar vienas klausimas Kanarų salų merai atvy, lankosi pas mus šiandien. Ajala Sender juos pakvietė. Ir aš tikiuosi, kad jūs maloniai ir turiningai praleisite laiką Europos parlamente. Kanarų salos yra nepaprastai svarbi turizmui vieta ir tikiuosi, kad jūs turiningai praleisite laiką Europos parlamente. Ja, schön, dass Sie da sind und jetzt hat Herr Professor. Taip, labai malonu Jūs pasveikinti. Dabar žodžiu susikimu profesoriui Paul Peters. Okay, thank you very much, uh, Mr. Uh, chairman. Um... Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti už galimybę pristatyti šią studiją Europos parlamente. Aišku, ne aš vienas šį tyrimą, šią studiją atlikinėjau septyni. Tyrėjai dalyvavo iš Vokietijos, iš Prancūzijos, iš Lankašyro universiteto, taip pat mūsų brėda universiteto komanda irgi dalyvavo. Tyrimo tikslas buvo sužinoti kaip dabar vyksta tvarus turizmas, kokie produktai prisideda prie tvaraus turizmo plėtros. Ir norėčiau trumpai pristatyti tą mūsų tyrimą. Kokie pagrindiniai signalai, kuriuos mes norime pasiūsti. Aviacija vystosi sparčiai ir jos poveikis aplinkai kol kas nėra niekaip švelninamas. Tvarus turizmas yra kelias, vienas iš kelių į tvarę plėtrą. Ir reikia pasakyti, kad nėra mm, tokios pusiausviros tarp turizmo ir aplinkos apsaugos bei transporto politikos krypčių. Tai pirmiausia, pasižiūrėkime į aplinkos apsaugos aspektą. Matote ataskaitą skirtą 25 ES valstybėm narėm turizmas ir turizmo e, transportas. 2004 metais parengėme ataskaitą, tai yra naujausia ataskaita, kuri rodo, kad mes atsiliekame, nes nesekame, kas vyksta tame e, sektoriuje. Ir kai kurie su aplinkos apsauga susiję dalykai, gamta, e, kraštovaizdis, oro kokybė, klimato kaita yra išoriniai. Ir gali mm, kainuoti maždaug 45 milijardus eurų per metus. Jei čia dar įtrauksime tarp kontinentinį turizmą į ir iš ES, tai ta suma praktiškai patrigubėtų. Ir didžiausi kaštai yra susijęs su klimato kaita. Net jei ir mažai įkainuotume e, CO2 toną, tai vis tiek aplinkos apsaugos kaštai yra dideli. Socialiniai ir ekonominiai dalykai susijęs su turizmu. Turizmo sektorius yra svarbus ekonomikos sektorius. Daugelis e, turistinių kelionių vyksta ES viduje. Taigi, didelė dalis visų turizmo kelionių yra ES viduje. ir mm, turizmo sektoriuje yra sezoninių darbų ir reikia pasakyti, kad mm, turizmo įmonės, jų pelno maržos yra labai nedidelės. Ir kartu su darbų sezoniškumu tai nėra pats patraukliausias darbas. Dėl to sunku išlaikyti gerus darbuotojus mūsų tyrimas rėmėsi tyrimų įvairių turizmo iniciatyvų, tai yra 162 turizmo iniciatyvos, kurias mes išnagrinėjome iš visos Europos Sąjungos. Ir tai buvo įvairios iniciatyvos, ką mes pastebėjome. Pastebėjome, kad daugiausia čia remiamasi valstybiniu viešuoju finansavimu, jei tas finansavimas nutrūksta, tai viskas ir nutrūksta, tos tvaraus turizmo iniciatyvos mm, nebevyksta toliau. Ir pastebėjome, kad nėra kiekybinio įvertinimo, kokį konkretų socialinį, ekonominį ir aplinkos poveikį tą tvaraus e, turizmo iniciatyvą turi. Ir čia daugelis tokių iniciatyvų yra susijęs su, paski, su paskirties aspektu labiausiai ir ne, apskaičiuojant, kalbant apie tą tvarumą, neatsižvelgiama į transportą, į paskirties vietą. Pateikčiau pavyzdį. Tai tipiškas su transportu susijęs pavyzdys Alpės perlai. Tai yra 25 turistinės vietovės, e, kurios apsijungia siekdamos, kad turistai tas vietas lankytųsi naudodami aplinkai nekenkiančiais metodais, aplinkai nekenkiančių transportų, kad kuo mažiau naudotų automobilių. Ir tai visai palankus pavyzdys, nes net ir mm, tos vietos, iki kurių neina geležinkelis, užtikrino, mm, kad, kad žmonės tvaresnių transportų, pavyzdžiui, geležinkeliu atvyktų, o po to jau tuos paskutinius kilometrus mm, nuvažiuotų aplinkai draugiškų transportų. Bet tokių turistinių vietovių, lankytinų vietovių skaičius neišaugo, nors Alpių regione šiaip yra daug daugiau lankytinų vietų. Ir ką galime pasakyti, pastebėjome, kad turizmo ir aplinkos apsaugos politikos kryptis nėra derinamos, ne visuomet yra derinamos. Pavyzdžiui, aplinkos apsaugos politikų, politikos siekis yra spręsti problemas ES mastu, pavyzdžiui, kovoti su klimato kaita, O turizmas dažniausiai yra vietos arba regioninės veiklos sritis. Dėl to, turint dabartinę turizmo politiką galvoje, tai tas vietinės problemas susijusias su, su e, turizmo poveikiu aplinkos apsaugai nėra taip lengva spręsti. Šioje skaidrėje matėte, e, kokį, įvykį, kokį poveikį turizmas daro e, klimato kaitai ir ypač aviacija. Matote, kad ta žemyn einanti kreivė, kurios norime pasiekti, tai yra pagal Paryžiaus susitarimą, tai žalia kreivė. O ta raudona referencinė linija, kuri kyla, būtent atspindi aviacijos išmetimus remiantis iki ICAO nustatytais standartais, dėl kurių buvo susitarta šiemet Monrealėje rugsėjo mėnesį. Ir matote, kad šio amžiaus pabaigoje tos linijos susikerta, bet e, tas neįmanoma. Nes norima, kad visos tos kreivės eitų žemyn. Mm ir Monrealėje, į KAO buvo kalbama apie tai, kad aviacija nemažins savo išmetimų, bet susipirks apivartinius taršos leidimus iš kitų sričių, kad padengtų savo išmetimus. Tai kas tada liks kitiems? nes nuo 90 metų, kaip matote, kreivė pasidarys neigiama. Ir čia matome ilgalaikę problemą, kurią reiks kažkaip ateityje spręsti. Tuo būdu kyla klausimas, ką gali turizmo sektorius padaryti šią problemą sprendžiant. Čia matome kaip vyko, vyko mm, Niderlandų vienas projektas, Karma Top jis vadinasi, kuris turi mm, kalkulatorių turizmo sektoriui ir bando apskaičiuoti tą anglijas pėtsaką, apima įvairias transporto rūšis, taip pat ir, mm, pažiūrėjau, oro transporte kiekvieną oro transporto segmentą, avialinijas, galimybės pasirinkti tarp skirtingų skrydžių, kurių anglės pėtsakas gali būti labai skirtingas. Ir ši priemonė, šis kalkulatorius yra kelionių operatoriams, bet juo galėtų naudotis ir mm, paskirties vietų, tų lankytinų vietų operatoriai. Ir jame atsispindi ir ta turizmo veikla, kuri daugiausia išmeta CO2. Taigi šis kalkulatorius galėtų būti naudingas planuojant ateities turizmo lankytinas vietas, renkantis transportą ir panašiai. Taigi, kokias išvadas galėčiau padaryti, kad trūksta duomenų apie turizmo aplink, poveikį aplinkos apsaugai ir poveikį socialiniai visuomenės situacijai Turime aviaciją, turime geležinkelius ir, ir labai svarbu mm, suprasti, kokia bus ateitis šio transporto ir kaip tai nulems turizmą. Daugelis tvarių turizmo iniciatyvų, kurias mes nagrinėjome, yra finansuojamos iš viesų, viešųjų šaltinių. Ir labai svarbu, kad turizmo e, pramonė inter, tas, tas tvaraus, tą tvarų turizmą priimtų kaip, kaip svarbu savo vidaus plėtros dalyką. Ir kaip matome, oro transportas regis nėra išsprendęs tvarumo problemos ir tai susiję ir su tuo, kas vyksta į KAO. Taigi, Mes manome, kad reikia stebėti, sekti, koks yra turizmo aplinkos, e, poveikis aplinkos apsaugai ir socialiniai situacijai. Turim perkalibruoti e, tas paskirties lankytinas vietas ir siekti, kad turizmo produktai iš tiesų siektų, kad turizmas būtų tvarus. Ir kalbant apie tvarę plėtrą, turizmo srityje tai yra neatsiejama nuo transporto. Dabar kokios būtų rekomendacijos tvariam turizmo transportui? Pagrindinė su aplinkos apsauga susijusi problema yra aviacija. Geležinkeliai šią prasme yra daug geresni Mm, pirmiausia, aišku, dėl to, kad atstumai, kuriuos žmonės keliauja traukiniais, yra trumpesni, o tie tolimi skrydžiai daro didžiausią poveikį aplinkai. Todėl reikia atsargiai mm, elgtis ir, ir nedaryti, kad turizmas vis labiau priklausytų nuo aviacijos. Daug kas važiuoja automobiliais, važiavimo automobiliais problema irgi yra rimta. Ir reiktų užtikrinti sąžininką konkurenciją tarp pigių skrydžių bendrovių ir kitų kelionės būdų. Tvaraus turizmo lankytinos vietos turime e, steb... sekti situaciją, o kokia rekomendacija būtų verslui. Yra nemažai kelionių, kurios turi ekologinių kelionių ženklus, jų netgi gal per daug. Taigi reikia tų, mm, tų ženklų skaičių mažinti. Taip pat reikia skirti pakankamą dėmesį profesiniam rengimui turizmo darbuotojų. Ir taip pat būtų gerai, kad turo operatoriai irgi skaičiuotų, kokie yra anglijas išmetimai. Dėkui. Ačiū Jums už prezentaciją. Dabar mes galime pradėti diskusijas. Visų pirma, suteiksiu e, žodį Klaudijo Monterų žaliųjų frakcijos. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti profesorių. Ačiū Jums e, už pristatytą studiją. Aš e, noriu pritarti tam, ką Jūs sakėte. E, kas yra e, tvarus turizmas? Kalba eina ne apie segmentą ar apie rinkos nišą. Tai yra kelias, kuriuo turizmo sektorius turi eiti ir kad reikalingos konkrečios e, iniciatyvos tiek e, e, atskiroms turistinėms vietovėms, tiek visam sektoriui. Tvarus turizmas gali būti vystomas daugiau dėmesio skiriant toms e, turistų lankomoms vietoms, kur, sakykime, naudojamos pažangios technologijos. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų galima lengvai visiems atvykti į tokias turistų lankomas vietas. Kai dėl rekomendacijų, taip pat reikia pabrėžti tai, kad labai svarb, svarbus skaitmeninimas. Trūksta sąsajų tarp turizmo aplinkos ir transporto sektorių. Man atrodo, kad trūksta informacijos, kad mes galėtumėm teisingai įvertinti turizmo sektoriaus poveikį aplinkai. Taip pat sunku įvertinti, sakykime, socialinius dalykus. Turizmo sektorijoje dirba labai daug jaunų žmonių. Taip pat čia dirba ir daug moterų. Norėčiau taip pat užduoti ir keletą klausimų. E, pakalbėsiu apie rodiklius turizmo sektorija. E, norėčiau sužinoti, ar jūs, e, sakykime, atlikote kokią nors analizę jų atžvilgių. Kaip supratau, jūsų studija yra parengta jau anksčiau sukauptais duomenimis ir laikausi nuomonės, kad tokių studijų kaip jūsų reikėtų mm, daugiau ateityje. Kitas dalykas, jūs paminėjote e, turizmo sektorių, transporto sektorių ir šias dujas. Ar ketinate pateikti tam tikras rekomendacijas, kaip paskatinti e, perėjimą e, daugiau prie geležinkelių? Toliau dar vienas dalykas salos. Susisiekimas su salomis yra ribotas. Į jas galima patekti tik tai jūros arba oro keliais. Taigi, ką galėtumėt, pavyzdžiui, patarti tokioms e, saloms arba tokiems regionams? Dėkuoju. Džiaugiuosi, kad e, turiu galimybę aptarti tvaraus turizmo klausimą mūsų komitete. Kitais metais, 2017 e, metais, e, tiksliau 2017 metai bus paskelbti tvaraus turizmo metais. Žinia, kad vis daugiau regionų stengiasi išplėtoti turizmo veiklą, tačiau tai turi poveikį e, aplinkai, gamtos ištekliams, didėja tarša. Ir mes turime ieškoti šioms problemoms sprendimų, nes e, visa tai taip pat yra susiję ir su Europinė strategija kovos su klimato kaita strategija. Norėčiau paremti tvaraus turizmo idėją Europoje. Kartu su kolegomis mes e, galime pasidžiaugti pasiektais sėkmingais rezultatais. Pavyzdžiui, Europos parlamente buvo organizuojamas renginys skirtas e, tarptautiniai E, turizmo dienai. Šiame renginyje, renginyje dalyvavo Europos parlamento nariai, taip pat atvyko ir e, komisijos atstovai, kurie atsakingi už a, e, turizmo klausimus. Iš tiesų, ta, tai buvo vienos dienos renginys, Ir jo pagrindinis tikslas yra sutelkti mus visus, kad mes galėtumėm atremti iššūkius, su kuriais susiduria Europos turizmo sektorius. Iššūkiai yra susiję su e, klimato kaita, su aplinka ir panašiai. Europos Sąjungoje reikalingos investicijos į infrastruktūrą, kultūrinį paveldą ir žmogiškąjį kapitalą turi būti investuojama taip pat ir į mm, gamtinio kapitalo apsaugą Europoje. Norėčiau pabrėžti tai, kad labai svarbu šiuo atžvilgiu parengti Europinę strategiją. Europinė strategija galėtų leisti suderinti vietos iniciatyvas su kitų lygmenių iniciatyvomis. Norėčiau pritarti e, rekomendacijoms, kurios buvo e, parengtos atlikus studiją. Iš tiesų reikia ieškoti naujų būdų, e, įtikinant žmonės vykti į mažiau žinomas vietovės, kurios taip pat yra labai įdomas. Pavyzdžiui, Rumunijoje Dunojaus deltos ekosistema yra ypatinga, e, ypatinga savo florą ir fauną. Taigi žinia, kad toks regionas turi didžiulį turistinį potencialą, tačiau tuo pat metu e, jis turi būti apsaugotas nuo galimo neigiamo poveikio. Reikėtų pagerinti taip pat ir prieigą prie tokių regionų. Tačiau šiuo atžvilgiu reikėtų elgtis atsargiai. Vėlgi grįšiu prie ankstesnio pavyzdžio. Tarkim, e, Dunojaus deltoje į deltą galima atvykti e, laivais, tačiau laivyba turi poveikį e, augalams, e, gyvūnams, kurie gyvena tame regione. Dar vienas komentaras tokia bendro pobūdžio pastaba, kuri nebūtinai ir e, ne visai yra susijusi su mūsų aptariamo studija. Komentaras yra susijęs su tuo, ką sakė Ištvanas anksčiau. E, Europos turizmo sostinės. Žinau, kad šiandieną posėdėje dalyvauja komisijos atstovai. E, nedaug turiu informacijos apie šį projektą, tačiau norėčiau kad e, tokia iniciatyva e, būtų gyvendinta ir kad e, Europos turizmo sostinėmis būtų paskelbtos ne vien tik tos vietovės, kurios jau ir dabar pritraukia daug turistų. Tiesiog reikėtų e, turis, turizmo sostinėmis paskelbti tokius e, miestelius, e, miestus, kurie mažiau yra žinomi, tačiau, yra, tu, tačiau turi didelį turist, e, turizmo potencialą. E, sakykime, miestai, kurie e, žymus e, dėl kraštovaizdžio, dėl savo paveldo. Ir apie tokias vietovės e, europiečiai turėtų būti geriau informuoti. Galiausiai norėčiau, kad būtų parengta e, europinė strategija tvaraus turi, e, turizmo vystimui. Be abejo, joje reikėtų atsižvelgti ir tokius dalykus kaip e, turizmo poveikis aplinkai. Pone Evans, ačiū pirmininkė, ačiū profesoriui už labai įdomią prezentaciją, studiją. E, tikrai kyla labai daug klausimų ir ne visus juos mes galime aptarti. Man labai malonu, kad e, jūs kalbėjote apie traukinius. Aš žinau, kad geležinkeliai tikrai turi didžiulį potencialą, kad būtų pasiekti tvaraus turizmo tikslai. Deja, ne, turizm, tiksliau, geležinkelių sektorius potencialas nėra pakankamai išnaudotas. Toliau dar E, jūs kalbėjote taip pat ir apie e, ženklinimą, eko ženklinimą. Sakote, kad e, na, tokių ženklų yra daug, kai kurie iš jų yra puikiai žinomi, tačiau kai kada žmonėms kyla ir abejonių, todėl kad Europoje nėra, sakykime, nustatytų standartų. Šiandien vartotojai tikrai ieško tų ekologiją ženklinčių etikečių, kurios e, puikiai prigyjo maisto sektorija, tad e, ir turizme e, jas būtų galima panaudoti, nes vietos ir regionių lygmenių yra labai puikių iniciatyvų, apie kurias būtų galima informuoti europiečius. Jūs kalbėjote apie Paryžiaus susitarimą CO2 emisijas ir tai, kad reikia atnaujinti atliktas studijas mes e, jau galime e, numanyti, koks yra turizmo sektoriaus poveikis e, klimatui per transporto sektorių, tačiau reikia naujesnių duomenų. Ar jūs nemanote, kad reikėtų pasvarstyti ir pačio klimato pasikeitimo poveikį turizmui? turiuomenį dirbožymą, būklės prastėjimą ir panašiai. Tai yra, kaip e, klimato kaita tiesiogiai veikia e, turizmo sektorių. Ir konkrečiai tvarų turizmą. Galiausiai norėčiau pakalbėti apie socialinius dalykus, socialinius ekonominius dalykus. Tvarumas e, yra labai daug dalykų apimantis dalykas. Jis e, apima ir kalbų klausimą, kultūrą. Aš esu iš Velso ir e, Velse yra daug, sakykime, žmonių, kurie kalba dialektu. dialektu. Ir manau, kad turizmo sektoriaus e, socialinis aspektas taip pat turėtų būti įvertintas tai yra poveikis kalboms ir um, kultūrai. Na, nemanau, kad tas poveikis visada yra neigiamas, tačiau uh, turizmas gali, sakykime, uh, prisidėti prie uh, vietos gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimo. Pone Sanders. Dėkuoju ir aš norėčiau padėkoti mūsų svečiu profesoriui Polui Peters už tai, kad pristatė trimo rezultatus. Aš norėčiau jūsų paklausti. Jūs atlikdami tyrimą nagrinėjote situaciją keliose šalise, bet mums turizmas rūpi kitokių aspektų. Pavyzdžiui, mes galvojame apie da, tam tikros veiklos turizmą. Tai gali būti ir kultūros turizmas ar su sportu susijęs turizmas. Arba žmonės gali keliauti, lankytis kitose šalyse, dėl to, kad nori apsilankyti kokiame nors koncerte, pavyzdžiui. Taigi mes galvojame, žiūr, nagrinėjame į padėtį ne atskirose šalyse, bet žiūrime į E, turizmą visiškai kitų kampų, galvojame, kaip turizmas apskritai gali paveikti e, mūsų ūkį. Ir jūs minėjote, kad viena iš turizmo šių ir yra e, susijusi su Atlanto vandenino pakrante, bet yra ir, ir kitų turizmo krypčių. Tik reikėtų žiūrėti globaliau. Antra, jūs kalbėjote apie įvairius Europos projekt, Europo gyvendinimas projektus. Ir jūs konkrečiai minėjote IDEN projektą, kuris yra finansuojamas iš ES lėšų. Bet jūs ne, uh, paminėjote Kalipso projekto, kuris yra skirtas tam, kad būtų, da, būtų da, gerinama viešbučių E, padėtis, kad, pavyzdžiui, žiemą viešbučiai nestovėtų tušti. Nes e, reikėtų skatinti žmonės keliauti e, ne vien vasarą. Taigi įdomu būtų, įdomu pažiūrėti, kaip toks bandymas nepriklausyti nuo turizmo sezoniškumo gali būti toliau plėtojamas. Toliau reikėtų taip pat galvoti ir apie paslaugų sektorių, nes turizmo sektorius turi, turėti, turi gebėti pasiūlyti daugybę įvairių paslaugų, taip kad žm keliaujantis žmonės galėtų naudoti, gauti visas jiems reikalingas pas, paslaugas nuo pat pradžios iki e, kelionės pradžios iki kelionės galo. Toliau, oro transportas. Kaip ir ponia Montero, aš manau, kad mes turėtume taip pat pagalvoti ir apie taip, kaip mes susieksim, pagerinsime susisiekimą su atokiausiais, įtin atokiausiais regionais, kad, pavyzdžiui, tokių regionų yra ir e, Airijoje, nes ne, vis, ne visur visuomet galima nukeliauti tik geležinkeliu. Galbūt čia reikėtų pagalvoti ir apie kažkokius novatoriškus, naujoviškus sprendimus. masinis turizmas arba kelionės taksi. Tai irgi yra įdomios temos. Nagrinėjame ir tokius atvejus, pavyzdžiui, kai kur nors keliautojai, pulsiautojai turi sumokėti už, už galimybę būti paplūdimy. Ir žiūrėjome, kaip tai veikia turizmo, turistos rautus. Galima būtų taip pat ir pagalvoti ir apie tai, Ar negalima, ar negalima būtų nors, kokiu nors civilizuotų būdu apmokestinti e, turizmą? Ir e, be abejo, kai kalbame apie e, turizmą, kalbame ir apie taršalų mažinimą. Bet nepamirškime, kad yra ir atvirkštinis ryšys klimato kaita veikia taip pat ir turizmo sektorių. Dėl klimato kaitos atsiranda sunkumų tose regionuose, kurie visiškai priklauso nuo turizmo. Ar jūs susižvelgtumėte mano pastabas? Visų pirma, norėčiau padėkoti profesoriui ir jo kolegams, kurie atliko šią studiją. Ačiū e, ponui, poniai Koracai už jos indėlį. Norėčiau pateikti vieną pastabą. Šioje studijoje paaiškėjo, kad e, dauguma turistų keliaujančiųjų yra iš tos pačios Europos. Ir tokia tendencija, e, apie ją buvo kalbama ir mano rengiamame e, pranešime. Tuo pat metu reikėtų pagalvoti apie politikas, kurios turėtų būti gyveninamos ES lygmeniu. Šios politikos turėtų būti integruotos. E, Europ, tiksliau, e, turizmo sektorius yra e, priklausomas nuo transporto sektoriaus. Ir jeigu, sakykime, transporto sektorius prastai išvystytas, tai turi pasiekmių ir e, turizmo sektorija. E, pavyzdžiui, dėl um, aviacijos sektoriaus um, ir tai, kas yra uh, siūloma, pavyzdžiui, aviacijos sektorija, kaip būtų galima mažinti uh, CO2 emisijas, turi taip pat pasiekmių E, turizmo sektoriuje. Manau, kad turistai turėtų daugiau e, naudos, jeigu būtų užtikrintas e, kuo didesnis tiesioginių skrydžių skaičius, jeigu būtų įgyvendintas bendro europinio dangaus projektas. Toliau dar vienas dalykas. Energetika. Ji taip pat turi įtakos tvariam turizmui. Turiu omeny E, viešbučiai, e, kurie, sakykime, siekia sumažinti e, išlaidas, pradeda ieškoti būdų, kaip būtų galima sutaupyti, mažinant išlaidas energijai. Tačiau tai daro tik tai savo pačių iniciatyvą. Ir aš norėčiau sužinoti iš jūsų, sakykime, kokį poveikį energetikos sektorius turi turizmo sektoriui. Toliau laikomės nuomonės, kad vis dar pernelyg dažnai važiuojame e, automobiliais, per mažai e, keliaujame geležinkeliais. Taigi šiuo atžvilgiu norėčiau sužinoti, kaip Mm, sakykime, būtų galima pakeisti šią tendenciją. E, žinia, kad turizmo e, sektorius auga, todėl reikia, sakykime, e, turėti pačių naujausių duomenų apie tai, kaip jis vystosi ir kokį poveikį turi kitiems sektoriams. Dėkuoju, ponia Peters, prašau, galite dabar sureaguoti išsakytas pastabas. Dėkoju, dėkoju ir už klausimus, ir už visas išsakytas pastabas. Jų yra iš tikrųjų nemažai, pasistengsiu į kelias iš jų sureaguoti. Pirmiausia, Europos turizmo rodiklių sistema. Mes žinome, kad ji egzistuoja. Ir aš galiu tik tai pritarti tam, kad ji veiktų geriau. Labai svarbu yra mums tikrai uh, E, turėti išsame informaciją apie tai, kas vyksta Europoje. Ir potencialiai galima būtų galvoti apie šios e, sistemos įtraukimą į mūsų studiją. Toliau, keli nariai kalbėjo apie tai, kad jei kelio, keliaujant būtų naudojamos kitos transporto priemonės nei lėktuvai, nei oro transportas, uh, Tai būtų gal gerai, nors reikės išvelgti į atokiausius regionus. Čia galėčiau pasakyti, kad e, taip, iš tikrųjų, galima būtų apie tai tam daugiau skirti e, dėmesio. Bet čia reikėtų galvoti ir apie tai, kad e, jei, aviat, jei skrydžių daugės, tokiais tempais, kaip, e, e, kaip e, skaičių skaičius didėja dabar, po kažkiek, po kažkiek tai laiko bendras skrydžių skaičius padidės gal 10, 15, gal net 20 kartų. Taigi galima kelti klausimą, ar aviacijos sektorius gali plėtotis visiškai neribotai. Nes čia kalba eina ir apie e, klimato e, kaitą. Ir čia įdomus yra labai klimato kaitos ir turizmo ryšys. Nes, pavyzdžiui, Alpėse jau dabar išleidžiami yra milijonai tam, kad, e, kad būtų kuriamas sniegas kalnuose nes tik tai taip galima išlaikyti turistus jame. Taigi šie klausimai tarpusavį yra labai glaudžiai susiję. Toliau. Europos miestų lankymas. O kalbama, kad reikėtų skatinti keliautojus lankytis ne tik dideliuose, žinomuose didmešiuose, bet ir kitose miestuose. Yra vienas projektas kitos, jis vadinasi, ir jis yra skirtas būtent miestų lankymui padidinti. Mes išnagrinėjome, kaip šis projektas yra gyvendinamas vienoje saloje ir žiūrėjome, kaip jie kaip jie bandė pritraukti keliautojų. Ir e, buvo imtas, e, buvo e, imtas rimtų priemonių siekiant paskatinti žmonės apsilankyti vienoje saloje. Ir projektas buvo toks sėkmingas, kad per vieną dieną ten norėjo nuvykti 10 tūkstančių žmonių, o ten toje saloje buvo tik vienas viešas tualetas. Taigi, gyventinant tokius projektus, taip pat reikėtų atsargiai elgtis, reikėtų viską gerai pasverti pirmiausia. Toliau, kelis kart buvo minimas aviacijos ir klimato kaitos klausimas. Buvo pateiktas, pažiūrėjau, siūlymas ieškoti dabartinio kūro alternatyvų, bet mes žinome, kad biokūras iš tikrųjų galėtų pagerinti situaciją ir būtų labai, tai būtų taip pat ir toks pakankamai paprastas sprendimas, nes biokūras tiesiog pakeistų dabartinį kūrą. Bet taip pat kartu reikia pripažinti, kad biokūras nesumažins mūsų daromo, po, nepanaikins neigiamo poveikio, aviacijos darbo neigiamo poveikio aplinkai šimtų procentų, o kai kuriais atvejais netgi gali būti ir taip, kad poveikis aplinkai kaip tik padidėjęs. Yra galvojama ir apie kitas e, kūro alternatyvas, bet nepamirškime, kad apskritai mes labai daug suvartojame kūro ir todėl gal čia reikėtų galvoti apie visiškai naujas technologijas, apie saulės energijos ar vėjo energijos.